Thank you, uh, Madam Dėkuoju poniai Teisen. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams, remdamasi kalbėtojų sąrašu. Taigi dabar žodis ponui David Kasa iš EPP frakcijos. Dėkoju. Paskirtoju komisijos narė, jūsų įžanginėje kalboje pabrėžite kelis kartus kad darbų darbo vietų kūrimas turi būti svarbiausias e, naujosios komisijos prioritetas. 26 ž... Šimtas dvidešimt šeši milijonai žmonių šiuo metu Europoje yra bedarbiai. Reikia tikrai dėti pastangas tam, kad būtų lengviau rasti darbą. Ir tikrai jau yra instrumentų, kurie, pavyzdžiui, skirti įgūdžiams e, kurti, judumui skatinti, mobilizuoti, resursams mobilizuoti ir taip toliau. Visa tai yra gerai, bet žmonės, kurie nori dirbti, e, žmonėms, kurie nori dirbti, to neužtenka. Mums reikia taip pat ir pačių darbų, darbo vietų. Aš norėčiau žinoti, kokie komisijos planai tam, kad būtų sukurtos tinkamos sąlygos, e, tam, kad atsirastų daugiau galimybių įsidarbinti. Dėkoju. Dėkoju šį klausimą. Manau, tai, kad tai yra svarbus klausimas. Atsiprašau, aš kalbėsiu olandiškai. Manau, kad e, jūs tikrai uždavėte tinkamą klausimą, todėl kad darbo vietų kūrimas – nereiškia tik Nereikia dirbti, veikti tik darbo ieškančių žmonių srityje, nereikia dirbti taip pat ir su įmonėmis, reikia skatinti pačią pasiūlą, ne tik paklausą. Ir e, Junkerio programoje matėte, kad yra abu šie aspektai. Ši, darbo, ši programa yra skirta augimui, darbo vietų kūrimui ir taip toliau. Komisija turi dėti pastangas tam, kad būtų daugiau augimo ir kad būtų daugiau investicijų. Vien tik augimo neužtenka. Reikia daryti taip, kad augimas taip pat skatytų ir darbo vietų kūrimą, bet vis dėlto ekonomikos augimo tikrai reikia. Junkeris informavo, kad 300 e, milijardų bus skirta investicijų programai. Buvo imtasi daug naujų iniciatyvų. Šios iniciatyvos skatins augimą. Jomis bus skatinamos e, inovacijos, moksliniai tyrimai ir stengsimės taip pat užtikrinti, kad nebūtų per, per didelio reglamentavimo. Uh, nes per didelis reglamentavimas e, nepadeda įmonėms. Taip pat reikia padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos e, skatintų savo verslumą, kad žmonės norėtų imtis investicijų. Taip pat norėtume skatinti ir kapitalų rinką, nes investicijos priklauso ne tik e, nuo bankų, bet ir nuo rinkų. Taigi reikia skatinti tiek pasiūlą, tiek paklausą. Reikia dirbti su abiem socialinės rinkos ekonomikos aspektais. Reikia skatinti ir augimą, ir taip pat užimtumą bei socialinius aspektus. Dėkoju. Žodis Juta Steinruk, SND. Labas rytas, ponė Taisen. Sveika atvykusi. Europiečiai ir mes taip pat tikimės, kad uh, kad bus sustabdytas socialinis dempingas Europoje. Deja, Europoje jis vis dar egzistuoja. Komisijos pirmininkas Junkeris analizavo perkeltųjų darbuotojų direktyvos minusus, Ką jūs norėtumėte konkrečiai daryti, kad darbuotojai ir taip pat ir mūsų visuomenė e, ne, nebūtų skatinami, kad visi nebūtų skatinami ir toliau konkuruoti, kur darbo jėga yra pigesnė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponė. Šis e, darbuotojų klausimas yra tikrai labai keblus klausimas. Mes pastaraisiais metais daug dėmesio skirime jiems. Visų pirma, reikia daryti taip, kad būtų laikomasi taisyklių. Mes matėme, kad ne visada jų buvo laikomasi. Mes atlikome analizę ir įvertinome, ar e, reikėtų tą direktyvą darbuotojų, dėl darbuotojų perkelimo keisti. Ir galiausiai nusprendėme, kad direktyva kol kas išliks, ji toliau galios, bet ją taip pat reikia gerai įgyvendinti. Tai yra direktyva dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų. Reikia užtikrinti, kad būtų bendradarbiaujama tarp institucijų ir su įvairiomis inspekcijomis valstybėse narėse. Taigi tikrai reikia užtikrinti, kad šis, ši direktyva būtų įgyvendinta. Taip pat reikėtų dar įvertinti, kaip galima praktikoje ją naudotis. Jeigu už kelių metų matysime, kad direktyva veikia, tada reikės panalizuoti, ką daryti ateityje. Bet nereikia nuogastauti. Ir reikia direktyvą keisti, jeigu matome, kad situacija mūsų netenkina. Pamatinis reglamentas, remtis pamatiniu reglamentu, galbūt gali prireikti pokyčių. Ir taip pat e, gali būti, kad reikės keisti tam tikrus e, aspektus. Tai minėjo ir Junkeris, kai sakė, kad galbūt reikės e, reformuoti komandiruočių direktyvą. Toliau žodis Antija Makintariu. ECR. Pone Taisen, ECR grupės vardu, frakcijos vardu, mes džiaugiamės, norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės jūs matydami čia. Uh, Praėjusios kadencijos metu, pabaigoje tos kadencijos, mes patvirtinome ataskaitą, kuri vadinasi, kaip ES gali prisidėti prie to, kad būtų kuriama gera aplinka įmonėms, verslui ir naujoms įmonėms ir kad būtų kuriamas, kuriamos darbo vietos. Tai buvo užimtumo komiteto iniciatyva. Ir vienas iš klausimų, kuris buvo pabrėžtas, buvo tai, kad įmonės vėl gražina savo gamybą ir paslaugas į Europą. Ir buvo pabrėžta, kad taip atsiveria galimybės darbo vietoms kurti. Taigi mes manome, kad ES įmonė, įmonės ekonomika gali imtis, gali pasinaudoti šią progą ir pritraukti vėl verslą į valstybės narės. Mes taip pat kalbėjome apie One Stop Shop, vieno langelio principą, kad būtų galima supaprastinti toms įmonėms įvairias procedūras. Ir norėčiau pažiūrėti pažiūrėti, ką komisija galėtų padaryti tam, kad būtų užtikrintas šių darbo vietų kūrimas. Dėkoju, poniai McIntyre. Turime dėti pastangas tam, kad įmonėms atmosfera tikrai pagerėtų, sąlygos pagerėtų. Darbo vietos yra kuriamos viešame sektorija, bet jų reikia taip pat ir privačiame sektorija. Reikia, kad būtų skatinamos investicijos ir e, tiesiog e, investuojant vėliau atsiras darbo vietos ir e, reikia, kad įmonės nebijotų įdarbinti naujus darbuotojus. Vienos formulės nėra Ne, tai yra daugia pakopė problema, daugialypė problema. Ir e, mes matome, kad kyla, įmonėms kyla daug problemų, daug kliučių. Dabar reikėtų tas kliūtis šalinti. Taip pat reikėtų supaprastinti ir taisyklės. Dėl to komisija yra paruošusi procedūrą, uh, tam tikrą priemonę. Tai yra vertinimo priemonė, kurią galima pasinaudoti prieš pateikiant naujus pasiūlymus. Mūsų manimų tai yra svarbus dalykas. Tas vertinimas yra svarbus dalykas. Mes galime įvertinti sprendimus taip pat, kai šie sprendimai jau yra patvirtinti. Mes tikrai turime tęsti e, šią veiklą ir Turime įvertinti visus teisės aktus, nepamirždami, koks mūsų pagrindinis tikslas – Taigi saugiklių reikia, bet taip pat turime įvertinti ir kaip taisyklės galima dalinai keisti, pritaikyti įmonėms, tam, kad įmonės galėtų veikti veiksmingai ir, ir kad būtų užtikrinta apsauga. Aš galėčiau kalbėti šią temą tikrai ilgai, per dvi minutės dėje negaliu visos panoramos, visos situacijos pristatyti bet tikrai mums reikia to, kad galėtume kurti darbo vietas. Dabar Marian Harkin Alde paskirtoji komisijos narė. Tikrai džiugosi jūs čia matydama. Jūs vieną kartą parlamentui sakėte, kad mes ES 2020 tikslų neįgyvendiname, neįgyvendiname daug, pavyzdžiui, kalbant apie socialinę įtraukti. Ir Junkeris sakė, kad reikia vertinti socialinės kiekvienos priemonės pasiekmes. Turint omenyje tą, kad ES 2020 tikslai yra susijęs su Europos semestru, kokie pokyčiai turi būti padaryti Europos semestre tam, kad būtų galima siekti ES 2020 tikslų, pavyzdžiui, kad būtų daugiau socialinių rodiklių, būtų sustiprintas jų gyvendinimas ir kad prasmingai parlamentas įsitrauktų į patį procesą. Ir galbūt turite kokiu nors kitų pasiūlymų. Dėkoju. Dėkoju. Tai yra du dalykai, kurie yra susiję tarpusavyje. Reikia padaryti taip, kad ir semestras taptų labiau socialinis, kaip kad e, minėjo ir Junkeris ką mes galime e, daryti, kad būtų sustiprinti Europos 2020 tikslai ir kad Europa taptų labiau socialinė. Manau, kad mes e, Turime nepamiršti užduočių, kurių turime imtis ateinančių laikotarpių. Socialiniai rudikliai jau yra, jų jau yra, bet jie yra kartais pamirštami, kartais e, yra nustumiami į antrą planą. Su jais tiesiog susipažįstama ir nieko daugiau su jais nedaroma. Turėtume dėti daugiau pastangų e, ir e, komisijos nariai e, jau yra susitarę, kad tie socialiniai rodikliai turėtų būti svaresni. Galbūt jie turėtų būti taip pat naudojami kaip kad ir makroekonominės analizės rodikliai. Taigi, kilus kokiai nors problemai galime atlikti išsame analizę ir taip išsiaiškinti, kokia yra situacija valstybėse narėse tai taip pat būtų atsispindėtų ir kiekvienai šaliai rengiamuose rekomendacijose. Taip pat e, tame semestre reikia, į tą semestrą reikia labiau įtraukti ir socialinius partnerius. Yra rengiama daug rekomendacijų, bet e, būtent yra pačių valstybių narių kompetencija jas gyvendyti. Mums reikėtų kažkokios bendros platformos. Uh, Kartais e, valstybės narės mano, kad į, ją, į jų reikalus kišamasi, nereikia platformos, e, kurios, e, kurios, kurią naudodamėsi galėtume kontaktuoti su valstybėmis narėmis ir taip valstybės narės galbūt būtų labiau susijėtos ir su parlamentu. Taip skatintume makroekonominį dialogą ir aptartume, pavyzdžiui, valstybėms narėms skiriamas rekomendacijas ir taip pat galėsime užtikrinti, kad ši priemonė bus, būtų veiksmingiau naudojama. Pone Kari, dėkoju už jūsų labai įdomų pristatymą ir mes matome, kad darbuotojai yra skatinami e, dirbti individualiai. Taip, įmonėms nereikia rūpintis, pavyzdžiui, motinystės atostogomis. Pavyzdžiui, e, avialinijų sektorius yra labai e, visų tų pokyčių paveiktas ir pilotai sako, kad jie patiria daug streso ir taip gali tikrai būti paveiktas ir jų darbas. Ką jūs galėtumėte padaryti, kad būtų sprendžiamas ir individualaus e, darbo klausimas ir kad pilotams būtų užtikrintas, e, užtikrintos tinkamos darbo sąlygos? Na, tų netikrų autonominių darbuotojų problema yra tikrai svarbus klausimas yra piknaudžiaujama teisės aktais ir tai yra nepriimtina. Turime imtis veiksmų, Ypač valstybės narės turi vykdyti kontrolę ir turi užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi. Kartais yra, mm, žmonės yra skatinami e, dirbti autonominį darbą, todėl kad atsiranda tam tikrų spragų. Tai nėra tikras paprastas pasirinkimas. Turi būti laikomas tam tikrų taisyklių. Ir e, valstybės narės turi užtikrinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi. Mes, Europa, taip pat turime tuo rūpintis. Tai yra tarptautinė problema. Kai e, darbuotojai prisistato kaip netikri autonominiai, e, nepriklausomi darbuotojai, savarankiškai dirbantis darbuotojai, tada vis dėlto turi būti užtikrinta, kad laikomas tam tikrų taisyklių, pavyzdžiui, darbo valandų ir nesilaikoma, pavyzdžiui, darbo valandų ir negalima eiti motin, imti motinystės atostogų ir taip toliau. Mes sukūrėme Europos platformą skirtą kovai su nelegaliu darbu. Tai yra gerai ir turime dėti dar daugiau pastangų tam, kad būtų surinkta daugiau duomenų valstybių narių lygių tam, kad būtų kovojama su šiuo netikrų savarankiškai dirbančių asmenų reiškiniu turėtume įvertinti, kokiu iniciatyvų dar galime imtis, bet, tai, bet akivaizdu, kad tai yra kebli problema ir aš tikrai noriu kovoti su šia problema. Dėkoju. Jean Lambert, šalių frakcijos vardu, prašau, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname ponę Taisin e, atvykusią į mūsų posėdį. Dėl darbo vietų turėčiau e, užduoti klausimą. Mes norime tvarios Europos. Žvelgiant į žaliųjų perspektyvos, mes suteikėme tam tikrus įgaliojimus ponui Junkerui. Mes, kai peržvelgėme prioritetus komisijos, ten trūksta tokių dalykų, kaip vietoje, vietose konkrečiose darbo vietų kūrimas, kaip maža anglės e, ekonomikos vystimas, kaip e, žalių darbo vietų kūrimas. Kaip jūs ketinate prisidėti prie šio klausimų sprendimo? Ar yra numatyta kokia nors darbo tvarkė? Ar bus numatyta naujoje komisijoje kokia nors darbo tvarkė, kai bus galima e, pasinaudoti darbo vietų paketo kūrimų žalioms darbo vietoms vystyti? Gal yra kokie nors trys konkretūs laipteliai, kuriuos jūs galėtumėt paminėti? Kokios tos trys pakopos, kurios jūsų supratimu būtų prioritetinės? Dėkui. Ačiū. turime skirti kuo didžiausią dėmesį ekologiniams darbo vietoms kurti. Dėl krizės praradome labai daug darbo vietų ir būtų naivu manyti, kad bus galima atkurti tas pačias anksčiau būsęs darbo vietas. Mūsų ekonomika ir mūsų visuomenė pergyvena pereinamai laikotarpį. Tad e, reikės būti taupesniems, e, tiek energetikos srityje, tiek eilėje kitų sričių. Mums reikalingas didesnis tvarumas ir tai bus ta raudona linija, kurią remdamiesi siūlysime savo politikas. Tačiau be abejo visą tai turi atsispindėti užimtumo politikoje. Šis perėjimas taip pat turi būti įmanomas ir darbo rinkoje. Bedarbiai ar jauni žmonės, kurie dar ruošiasi patekti į darbo rinką ir net dirbantis jau asmenys, turi turėti reikiamus gebėjimus, kurie būtų tinkami tai naujai besistančiai ekonomikai, tiems naujiems e, sektoriams. Tad turime pasitelkti visas įmanomas pastangas mokydami žmonės, kad dėl mažų vidutinių įmonių, tų ekologinių mažų vidutinių įmonių, kai dėl tų vadinamųjų e, žalių gamybos grandinių, tai nėra nauja. Tiesiog tai yra pereinamasis laikotarpis ir turime drįsti investuoti į inovacinius projektus, turime dalintis patirtimi, kurti projektus, įgyvendinti juos ir pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Pirmininkė, ačiū žodis Laura Agija iš EFDD frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama Taisen, jūs žinote, kad yra kai kuriuose valstybėse kalbama apie garantuojamą garantuojamas pajamas ir jas gaunant galima e, oriai e, ieškoti naujos e, darbo vietos. Jūs tikriausiai žinote, kad e, ši priemonė tikrai padeda įveikti krizę ir jos reikia taupimo laikotarpiu. Ar galėtumėte rekomenduoti visoms valstybėms imtis e, būtent šios iniciatyvos, kad piliečiams būtų užtikrintas, um, užtikrintos tam tikros pajamos. Šiuo kebliu laikotarpiu jų tikrai reikėtų. Pėčiau, kad e, dėtumėte pastangas tam, kad piliečiai vėl pasitikėtų Europą. Dėkoju. No. Dank u wel, mevrouw. Um... Dėkoju. Minimalus darbo užmokestis. Kiekvienam darbo žmogui, ką aš manau, pasakysiu asmeninę nuomonę, aš manau, kad 21 amžiuje tai turi būti garantuota mūsų piliečiams. Be abejo, turime skatinti tuos, kurie gali eiti pirmin, jie turi tai daryti, bet tie, kurie to daryti negali, kurie nespėja koja kojų su visais, e, kuriam nepavyksta rasti darbo e, vietos, tie nusipelno mūsų apsaugos. Ten man atrodo, kad minimalios pajamos yra vienas iš svarbiausių dalykų užtikrinant žmogaus orumą. E, galėčiau visose valstybėse narėse, jeigu tai būtų mano kompetencijos rytis, galėčiau visose valstybėse narėse įvesti tokią priemonę, bet tai nėra mano kompetencijos rytis. Ir tos taisyklės yra numatytos sutartyse, kurių privalu laikytis. Europa, sakyčiau, gali suteikti tam tiktas, tikrą stimulą, bet primesti nieko negali šioje srityje. Tai pirma. Tai norėjau pasakyti, kad stimuliuoti be abejo E, tai yra būtina, mes rengiame specifines rekomendacijas šalims ir ten galime išdėstyti šie siūlymą. Tose rekomendacijose mes pasisakome už kovą su socialinė atskirtimi ir skurdu. Ir be abejo, neužtenka su to, kad bus numatytos minimalios pajamos. Tikslų tai nepadės pasiekti, nes reikia dirbti toliau, daryti daug daugiau. Turime investuoti savo piliečius Turime pasirūpinti, kad jie gautų reikiamus mokymus, kad galėtų išeiti iš to skurdo ir vėl sugrįžti į darbo rinką. Jeigu tos minimalios pajamos, kaip jau sakiau, bus derinamos kartu su mokymais, reikėtų užtikrinti ir tai, kad tos pajamos netaptų tam tikrais pastais nes kai kurie galbūt tiesiog pasitenkins tuo, kad gauna tas minimalias pajamas ir nenorės nieko daugiau daryti. Reikėtų taip pat numatyti reikiamą impulsą, kad žmonės būtų skatinami grįžti į įprastinę darbo rinką, dirbti įprastinėmis sąlygomis. Tačiau manau, kad Europoje čia galima dėti papildomas pastangas, ypač remiant valstybės narės. Būtų galima numatyti tam tikrą referencinį biudžetą. Visą tą e, mes galime visi kartu uh, numatyti, bet numatyti jau dabar privalomas minimalės pamėlymas, tai nėra mūsų kompetencijos rytis. Kviečiu, sako vieninkai, laikytis pasisakymų laiko. Ponas Fantulis. Norėčiau paklausyti dviejų dalykų. Ir tikiuosi labai tiksaus atsakymų. Kokius specifinius teisėkuros ir neteisėkuros veiksmus pasiūlytumėte, kad į darbo rinką žmonės grįžtų greičiau? Uh, ypač kai tie žmonės turi kažkokių specifinių problemų, kai jie turi specialių poreikių, nes jie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Graikijoje, pavyzdžiui, e, žmonės, kurie turi negalę, negauna vaistų ir jie tiesiog negali vykti į ligoninę, nes nėra gydomi nemokamai. Ir psichologinės problemos iš to išplaukia didžiulės. Tie žmonės negali taip pat e, e, dirbti ir, ir mokytis. Antra, jūs kalbėjote apie vieningą darbo rinką Europoje ir mobilumą. Ar žinote, kad visa tai gali e, sukelti labai intensyvę migraciją ES viduje. Iš tokių šalių, kaip pavyzdžiui, manoji, iš Graikijos daug žmonių gali išvykti į kitas šalis, nes pirmiausia, to šalies protai, ten labiausiai kvalifikuoti specialistai rizikuoja išvykti į tokias šalis kaip Jungtinė karalystė ar kitas. Uh, ir žmonės dabar jau stengiasi išvykti iš šalies ir vykti dirbti kitur, kur yra geriau apmokami. Ką manot apie tai? Dėkoju. Gerbiamas kolega, pabandysiu atsakyti tuos labai skirtingus klausimus. Ką galime pasiūlyti žmonėms, kurie turi negalę? Pirmiausia, yra reikalinga nauja vizija, naujas požiūris į tuos žmonės. Juk tie žmonės irgi turi talentų, gebėjimų. Jeigu žmogus turi vieną ar kitą negalę, tai dar nereiškia, kad jis negali dirbti, kad jis nieko nesugeba. Pirmiausia, manyčiau, pradėti reiktų nuo tinkamų teisės aktų įgyvendinimo, tų teisės aktų, kur kovojama su diskriminacija darbo rinkoje. Tie teisės aktai turi būti įgyvendinami tinkamai ir Taip pat esame pasirašę jungtinių tautų konvenciją, kur kalbam apie žmonės su negale. Ir čia vėl be abejo reikia parodyti pavyzdį, kaip ta konvencija turi būti gyventinama. Ir siekti trumpuoju laikotarpiu, veikti pirmiausia gal teisėkuros priemonėmis, būtina sudaryti sąlygas, kad tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra riboto judumo, galėtų lengviau pasiekti savo darbo vietą. Tok, tą klausimą jau kėlė Europos parlamentas. Žinau, kad yra rengiamos gairės tam, kad būtų galima skurti tikrą prekių ir paslaugų vidaus rinką. ta rinka turi būti skirta žmonėms su negale, tai tuomet E, bus tiesiog tiem žmonėm, tie žmonės bus labiau traukti į tą rinką. Judumas. Ką darysime su laisvo judėjimo principu? Nesakote, galima paskatinti e, tokiu būdu migraciją, imigraciją ir panašiai. Judumas darbuotojų turi būti skatinamas, nes tai pozityvu jiems patiems, tai pozityvu makroekonominiu požiūriu Taip naudinga įmonėms ir valstybėms. Be abejo, tai turi ir savų trūkumų, tačiau bendrai paėmus e, judumas yra pozityvus dalykas ir jį būtina tinkamai užtikrinti ateityje. Ačiū. Tomas Mann. E, Kolega Tomas Mann. EPP frakcijos vardu, prašau. Liebe Marianne, tu warst 20 Jahre Mitglied. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Marijana, 20 metų tu buvai Europos parlamento narė mūsų frakcijos narė ir visuomet pabrėždavo, jog labai svarbu piliečiams parodyti, jog mes įmamės konkrečių e, pastangų, įgyvename konkrečias priemonės. Tad e, turime dabar nusiųsti labai konkretų signalą dėl nedarbo mažinimo ir ypač jaunimo. Žanas Klodas Junkeris pabrėžė, jog tai yra vienas iš jo komisijos tikslų. Ko mes galime tikėtis iš komisijos narės Taisen dėl jaunimo užimtumo. Ar galime tikėtis, kad visas priemonių rezervas bus išnaudotas? Ir e, kaip galime būti tikri, kad e, tos lėšos 6 milijardai eurų bus panaudotos e, tinkamai? Galbūt e, yra valstybė administracinių struktūrų, kurios nesugebės to padaryti. Als we het hebben uh, over jongerenwerkloosheid, dan denken we. Dėkoju kuomet kalbame apie jaunimo nedarbą Europoje, tai visų, visų pirma galvojame apie um, 7 su virš milijonų jaunuolių, kurie nedirba arba kurie nesimoko. Mūsų jaunimo iniciatyva naujoje daugiametrėje finansinėje programoje Ja, yra numatytas finansavimas. Jūs klausėte, ar bus panaudotas e, visas potencialas. Valstybės narės prisijėmė įsipareigojimų šioje srityje ir jos turi imtis priemonių, kad e, jaunimo užimtumas didėtų. Valstybės narės įsipareigojo, jog po keturių ar penkių mėnesių po mokyklos baigimo e, diplomuoti jaunuoliai turi arba dirbti jau, arba e, mokytis profesiškai. Turi būti suteikiamas garantijos, kad e, būtų užtikrinamas tinkamas perėjimas nuo mokymosi įstaigų į darbų rinką. Ką mes galime padaryti, kad pagreitintume tą procesą? Europos komisija jau skyrė lėšas šitiems e, dalykams. Taip pat uh, jau paskatiname valstybės narės pateikti veiksmų programas, kai kurios valstybės jau tai padarė, kai kurios dar ne. Europos komisija organizuoja seminarus, kur keičiamasi gerąją praktiką, organizuojami kiti renginiai. Mes norime valstybėms narėms parodyti, kaip galime plėtoti tokio pobūdžio projektus ir programas. Kalbėtojos mikrofonas išjungtas. Kolega Saimen iš socialdemokratų frakcijos. Prašau, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl komandiruojamų darbuotojų. Ponas Junkeris labai aiškiai pasakė, jog pateikė pažadą, kad bus peržiūrėta e, komandiruotojų darbuotojų direktyva. Ir mes matėme, kaip ta direktyva yra įgyvendinama. O Kaip, ką jūs galėtumėt pasakyti, atrodo, kad direktyva gyvenima silpnai, trūksta ten šio bei to toje direktyvoje ir e, reikia pasakyti, kad e, pastebėta yra teisinio pagrindo problema tai direktyvai. Tad ar galėtumėte šiek tiek pateikti daugiau informacijos, ar numatyta peržiūrėti tą originalę, tą pradinę direktyvą? Ar čia yra kažkoks požiūrių skirtumas tarp jūsų ir komisijos pirmininko? Kai jūs kalbate apie tikslinę peržiūrą, ką jūs tiksliai turite omenyje? Aš tikiuosi, kad tai bus visiška peržiūra, nes kitu atveju ta peržiūra tiesiog nebus labai rimta. Ką apie tai manote? Ačiū. Dėkoju. Dėkoju. Aš norėčiau patikslinti kai ką, e, komentuodama šią sritį. Mes priėmėme įgyvendimo direktyvą ir ta pati direktyva taip pat turi būti savo ruštu dar įgyvendinama. Tad e, turime įsitikinti, kad e, jinai iš tikrųjų praktiškai pasireikš tais privalumais, kurių mes e, laukiame. Mes turime vertinti tą pagrindų direktyvą ir paskui išsiaiškinti, ar reikia ką nors čia koreguoti. Aš čia kalbu apie e, įgyvenimo direktyvą. Na, o pagrindų direktyva e, 96 metų, tai turime, aišku, čia dar išsiaiškinti, ar iš tikrųjų visos taisyklės yra realiai taikomos. Ir jeigu jos ne, netinkamai taikomos, pagalvoti, ką galime padaryti, gerinant padėtį. Bet kiekvieną kartą turime procesą pradėti nuo analizės ir vertinimo. Ir po tokios analizės ir po tokio vertinimo bei visų suinteresuotų pusių e, bei konsultavimuose su visomis e, interesuotomis pusėmis galime keisti tą direktyvą. Aš nebijau direktyvos peržiūros ir keitimo. Žinau, kad tai jautrus klausimas. Kai kas sako, kad Keisdami tą direktyvą mes atidarysime Pandoros skrynę. Tačiau jeigu yra tam tikrų jautrių ir labai skausmingų aspektų, kurie kelia problemų, mes turime koreguoti tuos e, dalykus. Kita vertus, e, aš nenoriu visiškai šitame kontekste kvestionuoti komandiravimo aspekto kaip po, kaip po tokio. Darbuotojų komandiravimo aspektas yra nekvestionuojamas. Čia šis dalykas turi būti įgyvendinamas ir kuomet sakome targeted reviews, tai reiškia, kad yra identifikuojamos problemos ir paskui e, tas problemas yra bandoma teisėkoros priemonėmis e, spręsti. Tai yra, iš pradžių vertinam padėtį, diskutuojame apie tai, paskui pateikėme konkrečius e, pasiūlymus. Labai svarbu, kad visą tai pasireikštų paskui praktiniais rezultatais. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ką gali padaryti Europos Sąjunga, kad demografiniu požiūriu mūsų visuomenė vystytųsi tvariai? Komet kalbame apie kovą su diskriminavimu vidaus rinkoje, žinome, jog yra diskriminavimo vidaus rinkoje, turime kovoti su šiuo reiškiniu ir turime numatyti e, šeimos politikos strategiją, todėl kad šito pagrindu dar yra diskriminavimo. Jūs e, taip pat kalbėjote apie socialinę rūpybą. Ar jūs esate pasirengus e, padėti senyviems Europos gyventojams? Ar ruošiatės taip pat gerinti teisėkuros e, priemonės, kurios reglamentuoja darbo sąlygas. is een hele reeks van vragen. Uh, Daug klausimų buvo pateikta, pabandysiu atsakyti į juos. Ar ką nors numatome daryti šeimos politikos srityje? Šeimos politika yra valstybių narių kompetencijos e, sritis. Mes galime siekti sudaryti tam tikras palankes sąlygas, kad e, tinkama šeimos politika būtų e, normaliai vykdoma nacionaliniu lygmeniu. Mes manome, kad siekiant geresnio švietimo, geresnės kvalifikacijos, Labai svarbu galvoti visų pirma apie šeimą, nes tas procesas turi prasidėti šeimos lygmenių. Nes e, vaikams šitie dalykai turi būti dėgiami jau nuo šeimos. Ir aišku, turime galvoti apie šeimos sąsąją su darbo e, rinka. Čia turime galvoti apie galimybę derinti šeimininį ir profesinį e, gyvenimą. Mes siekiame, kad e, teisės aktai tinkamai reglamentuotų šituos e, dalykus. Toliau demografiniai dalykai, visuomenės e, senėjimas. Turime siekti šiame kontekste, kad pagyvenę žmonės ir toliau turėtų galimybę dirbti. Mums reikia tokių žmonių. Žmonės gali mokytis visą gyvenimą. Ir suaugusiųjų švietimo tikslai yra be galo svarbus mums tikslais, tikslai. tikslai suaugę turi turėti galimybę mokytis taip ilgai, kaip jie nori. Mums reikia šitų darbuotojų. Galime taip pat e, keisti pensinio amžiaus ribą, dar labiau tolinti ją. Ir kuomet žmonės pasiekia tą ribą, turime užtikrinti, kad jie galėtų gyventi oriai, būdami pensijoje. Bet čia yra specifinės rekomendacijos įvairioms šalims. Mes turime siekti apskritai tvarumo šioje srityje. Pone Bačera. Pone Taisin. Nesenai komisija nusprendė grįžti prie motinystės direktyvos. Jinai parlamente e, priimta dešimtais metais. Tad čia grįžtama atgal. Keturis metus valstybių e, vadovai žadėjo įvairių gražių dalykų, tačiau visuomet susidarydavo blokuojanti e, mažuma. E, valstybių, kuomet būdavo priimamas sprendimas šito klausimu. Žinome, jog neščios moteris susiduria su kai kuriomis problemomis darbo rinkoje ir jų teisės nėra tokios pat kaip vyrų e, teisės. Mes e, negalime to nematyti ir turime čia galvoti apie bendrąjį interesą, apie 500 milijonų piliečių interesą. Jūs buvote parlamento narė 2010 metais, kuomet buvo priimta šita direktyva. La pregunta. Pone, pone Taisin, ar, ar, ar galiu dar pabaigti klausti? Pirmininkė, mes jau vėluojame 10 minučių. Tad kalbėjimo laikas iš tikrųjų negali būti pratestas. Pone Taisin. Tikiuosi, kad supratau, ką, ko manęs norėjo paklausti kolegė. Vėli kolegos, motinystės apsauga. Yra svarbus dalykas ir mes sąlygų nebloginsime. Mes esame susitarę dėl minimalaus laikotarpio. Komisija norėjo ilgesnio laikotarpio, ilgesnio e, matnycės atostogų laikotarpio, ilgesnės trukmės. Aš manau, jog matnystės atostogos yra esminės svarbos dalykas motinams, bet aišku, čia turime galvoti apie tam tikrą pusiausvyrą. Ir šitame kontekste turime galvoti taip pat ir apie tėvą, ne tik tai apie motiną. Tėvui turi taip pat e, būti suteiktos galimybės e, dalyvauti šitame e, procese ir e, užtikrinti, kad krūvis e, negultų vien tik tai ant motinos e, e, pečių. Kaip yra su šita direktyva? Ta direktyva, ta direktyva galų gale nebuvo priimta. Aš manau, kad turime dabar konsultuoti su visomis suinteresuotomis pusėmis ir paskui dirbti toliau. Kai kurios valstybės norėjo 20 ar 25 savaičių trukmės e, e, atostogų. Galbūt turime dabar galvoti apie realius dalykus, kurių galime pasiekti. Aš esu pasirengusi diskutuoti su visomis suinteresuotomis e, pusėmis. Ir tėvo dalyvavimas, kaip sakiau, čia taip pat yra labai svarbus aspektas. Compte tenu des priorités que vous avez énumérées. Atsižvelgiant į jūsų minėtus prioritetus, tai yra darbo vietų kūrimas, e, socialinio dialogo plėtojimas, ar jūs, e, ar jūs manote, kad kartu su mūsų e, komitetu ir su remiantis profsąjungų iniciatyva dėl geros kokybės darbo E, vietų. Ir e, taip pat galvojant apie naujas paslaugas ir naujas investicijas, e, ar jūs galėtumėt prisijimti tam tikrų įsipareigojimų, kad artimiausiu metu būtų sukurta daug naujų darbo vietų? 10 milijonų. Dėkuoju. Man reikia susipažinti su šiuo planu. Na ir, žinoma, norėčiau bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai ne visada yra patenkinti ir socialinis dialogas tikrai dabar išvystytas nelabai gerai. Krizė tikrai yra paveikusi įvairius e, sektorius ir e, aš tai tikrai suprantu. Mums reikia atnaujinti šį dialogą ir tai darysime taip pat ir su kolega Vadžiu Dombrovskiu. Mes komisijos nariai e, visi turime klausytis darbuotojų atstovų ir taip pat ir darbdavių bei profsąjungų atstovų. Taigi turime bendradarbiauti su, su socialiniais partneriais, klausydami e, jų ir dalyvaudami dialogą. Jeigu tai norite, to norite, tikrai tai užtikrinsime. Socialiniai partneriai turi, e, turi dirbti e, visuomenės labui tie žmonės tikrai gali užtikrinti, kad sprendimai būtų priimti ir kad jie būtų vėliau įgyvendyti. Taigi mums reikia sąsajos su darbo rinka. Taigi mes turime įsiklausyti į socialinių partnerių e, mintis, turime su jais bendrauti. Jeigu to norite, aš tikrai jums padėsiu. Jean Lambert žalieji. Pone Taisen, kaip jūs įžanginėje kalboje sakėte, parlamentas e, nori, kad ekonomika ir socialinė valdysena e, eitų kartu ir su jomis būtų vienodai elgiamasi. E, tai sako ir pirmininkas Junkeris. Vis dėlto mes bijome kad e, ekonominė valdysena bus kaip ir svarbesnė. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs turėsite galę kontroliuoti pasiūlymus komisijoje ir e, kad užtikrintumėte, kad būtų kovojama su skurtu ir kad nebūtų mažinama ES 2020 e, skiriamos lėšos. Ar jūs turite, pavyzdžiui, veto galę, kokiu priemonių galėtumėte imtis šioje srityje? Dėkuoju. Na, ekonominis aspektas ir valdysenos aspektas yra e, susiję taip pat e, ir Junkerio misijos rašte tikrai šie aspektai yra paminėti. Uh, Man reikės užtikrinti, kad socialiniu aspektui būtų skiriama daugiau dėmesio. Veto teisės neturiu, niekas komisijoje tokios teisės neturi. Mes turime dirbti kartu, e, tai turi būti komandos darbas ir visi komisijos nariai stengsis dirbti kaip viena komanda. Niekas neturi kovoti tik už savo sektorių. Mes turime bendradarbiauti tam, kad būtų priimami tinkami sprendimai, būtų užtikrinta pusiausvyra. Taip pat e, neturime pamiršti ir socialinio aspekto. Kaip galime jį įtraukti į valdyseną? galime toliau e, vystyti socialinius rodiklius, tai yra įvardę taip pat ir mano misijos rašte, kai vertiname semestrą, semestrą, kai vertiname semestrą, reikės dėti pastangas tam, kad socialiniams rodikliams būtų duota, suteikta daugiau svorio ir taip pat juos atšvegsime ir rengdami rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms. Taip pat reikės stengtis mažinti skurdą. Tai yra E, komisijos užduotis. E, neturime tik suteikti tam tikras kompensacijas ir pašalpas. Reikėtų kovoti su skurdu iš pat šaknų, e, su, kovoti su skurdo priežastimis. Reikia skatinti mokymus ir teikti, skatinti tam tikras priemonės, kovo, kuriais būtų kovojama su skurdu. Valstybėms mm, narėms gali būti skiriama makroekonominė gelbėjimo programa. Aš tikiuosi, kad, nebūtin, kad to nebus, bet jeigu e, e, tai bus padaryta, turėtų būti atlikta atliktas ir socialinis tų numatytų priemonių e, vertinimas. Dėkuoju beginti sieną FDD vardu. Dėkuoju ponę paskirtoji komisijos narė. Europoje yra daug e, fiskalinių įsipareigojimų, fiskal compact paktas ir taip toliau. Bet investicijos į darbo vietas ir mokslinius tyrimus turi būti prioritetas, kaip kad jūs ir sakėte, bet vis dėlto jie neįtrau, nebus įtraukti, neturėtų būti įtraukti į 3 procentų biudžeto deficito apskaičiavimą, nes tikrai tai yra labai svarbus aspektai. Komisarė, ar jūs dėstė pastangas, kad per viršinio deficito, per viršinį deficitą apskaičiuojant šie aspektai nebus įtraukti? Taip pat jaunuoliams skirta programa nebuvo veiksminga viduržymio jūros regione, galbūt todėl, kad tiesiog buvo pasitektas Šiaurės Europos valstybių modelis. Ar nemanote, kad reikėtų skirtingai žiūrėtis, pasitekti skirtingą metodą taikant šią programą, atsižvelgiant į valstybę narę, kurioje programa yra taikoma. Todėl, kad e, jaunimo nedarbo problema yra labai kebli. Galbūt reikėtų atlikti geresnę šios programos įgyvendinimo kontrolę, nes kai kuriuose valstybės narėse ši programa, e, šią programą vadovantis buvo tik e, sukurta svetainė, interneto svetainė. Pone Teisin, dėkoju už klausimą. Kalbant apie lankstumą e, ir e, SIX PAC bei biudžeto susitarimus, žinau, kad tai yra keblus klausimas. Apie tai jau buvo daug diskutuota parlamente, kai aptarėme pasiūlymus dėl teisės aktų. Reikia pasitelkti lankstumą, kuris yra teisės aktuose. Vis dėlto taisyklių reikia laikytis. krizės metu išaugo viešusios skolos. Mes dėjome pastangas e, juos mažinti visų pirma su skubiomis, priemonė, skubiomis priemonėmis ir vėliau naudodamiesi kitais instrumentais. Nereikėtų spręsti kai kurių problemų didinant biudžeto deficitą. Bet e, turimas priemonės reikia panaudoti kuo geriau. Mes turime panaudoti lankstumą tam, kad liktų erdvės mūsų e, veiksmams, veiksmų laisvėms, laisvai. Investicijos. Na, mes investicijas e, atsižvelgiame. Jeigu yra vykdomos tam tikros socialinės struktūrinės reformos, Ir e, jeigu dėl tam tikrų ekonominių priežasčių nėra pasiekiama tikslų, mes, pavyzdžiui, galime nukelti įgyvendinimo terminą, bet reformų reikia. Ir e, taip pat reikia laikytis sustarimų dėl biudžeto. Na, o dėl gara, jaunimo, gara, jaunimo garantijos iniciatyvos vis dėlto tikrai mes negalime vieno, naudoti vienodą metodą visiems. Jau buvo struktūrinių problemų ir prieš krizę. Mes turime atsižvelgti į konkrečias valstybių narių problemas ir pagal tai parinkti sprendimus bet pakete lankstumo yra, taigi svarbu, kad valstybės narės pasitelktų pro, pro, programas, kurios būtų tinkamos jų problemoms spręsti. Dominik Martin, nepriklausomos narys. Dėkuoju. Kadangi esu naujas e, narys, girdžiu kol kas tik įvairių pageidavimų tačiau labai mažai konkrečių žingsnių. Ko nori Europa naujos strategijos 2020, matėme, kad tos strategijos įgyvendimas yra fiasko. Ir e, socialinių investicijų, e, socialinės investicijos ir jų nepatekimas į apmokestinimą, visi šitie dalykai svarbus, tačiau kaip konkrečiai visą tai bus įgyvendinama. Nekalbame apie pačius svarbiausius dalykus. Kodėl yra toks aukštas nedarbo lygis? Mažos ir vidutinės įmonės, kurios e, yra labai didelis užimtumo potencialas, yra neišnaudojamos. Globalizavimas, e, pernelyg didelis e, liberalizmas, ekonominis patriotizmas, siekiant atgaivinti vartojimą, protingas protekcionizmas, kurį būtų galima panaudoti žemės ūkio ir pramonės sektoriuose yra taip pat aspektai, apie kuriuos reikėtų diskutuoti. E, Dėkuoju. Na, jūs paminėjote daug dalykų. Pabaigoje paminėjote patriotizmą ir tai, kad kartais yra tiesiog uždarmos valstybių sienos. Aš norėčiau pasakyti, kad paprastų atsakymų jums į sudėtingas problemas, paprastų sprendimų nebus iš mano pusės. Šios problemos yra susiję su pokyčiais visuomenėje, su globalizacija, su technologinė pažanga, informatikos pažanga. Štai dėl ko pokyčiai yra nuolat vyksta nuolatos. Mes negalime šios tendencijos sustabdyti, bet galime tiesiog geriau pasirenkti pokyčiams. Tai ir yra vienas iš svarbiausių iššūkių. Mes turime būti pasirengę pokyčiams, turime būti pasirengę prisitaikyti prie jų, investuoti į žmogiškai kapitalą tam, kad žmonės būtų pasirengę. Uh, Ir turime nepamiršti mūsų visuomenės vertybių, e, Europos integracijos. Turime visą tai ginti. Tai yra vienas iš svarbiausių iššūkių. Dėkuoju. Žauš e, Bach, EPP. Ja, vielen Dank. Äh, herzlich willkommen, Marie. Dėkuoju. Sveika atvykusi Marian Tyson. Viena, viena iš e, strategijos 20, Europa 2020 E, tikslų yra kova prieš suskurdu. Taip pat ir kova su nepastoviu darbu. Žmonėms kartais netgi kyla problemų su būstu. Štai dėl ko šiuo metu net 400, daugiau negu 400 tūkstančių žmonių ES neturi būsto. Ką galime padaryti, kad žmonės e, neskendytų skurde? Ką būtų galima padaryti, kad kintant darbo sąlygoms vis dėlto būtų užtikrintos darbo vietos? Dėkuoju, ponui Bach. Skurdas yra tikrai kebli problema ir vienas iš didžiausių iššūkių. E, jį, jį mes įtraukėme į Europą 2020 strategiją. Deja, e, pastaruoju metu šią temą diskutavome mažai, bet komisija, naujoji komisija tikrai turės į ją atsižvelgti. E, reikėtų kovoti su skurdu, su atskirtimi. Kalbame Turi turime kalbėti apie benamius. Žinoma, žmogus, kuris neturi būsto, yra tikrai atskirtas nuo visuomenės. Taigi, nors mes Europą šiaip pačių būstų statyti negalime, tai yra nacionalinė kompetencija, tai yra nacionalinių, e, tai yra valstybių e, užduotis, bet e, per struktūrinę pagalbą mes galime kažkaip prie, to, prie tos problemos sprendimo prisidėti. Gali būti kūriamos tam tikros programos ir benamiams arba neturtingiems žmonėms tie pastatai, pavyzdžiui, gali būti pritaikyti tam, kad būtų švaistoma mažiau energijos. Galima taip pat ir padėti pastatų renovacijai, nes neturtingi žmonės taip pat negali sauliaisti ir pastatų renovacijos ką būtų galima daryti, kad būtų pastovios darbo sutartys, kad nebūtų nepastovaus darbo. Tai yra sunku krizės laikotarpio. Kartais geriau nepastovus darbas negu kad visai jokios darbo sutarties. Dėja, kartais yra užstringame toje darbo vietoje. Ta nepastovi darbo sutartis e, turi būti tik perinamojo laikotarpio darbas, nepas, neilgai trunkantis darbas. Vis dėlto turime Mm, vertinti, kaip galėtume e, skatinti e, valstybės narės, užtikrinti apsaugotą darbą. Vis dėlto reikėtų apsaugoti ne tik tuos, kurie jau turi pastovų darbą, reikia dėti pasangas tam, kad galėtų e, valstybės remti ir nepastovius darbuotojus. Balas. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė, žinote, kad vis daugiau nacionalistinių kalbų girdime. Ir jaunimas padeda pritarti tiem žmonėms, todėl, kad jie patiria skurdą, todėl, kad jie gyvena be perspektyvos. Girdimi tokie žodžiai, kaip nuolatos, kad štai reikia valstybės paremti, reikės paskatinti, reikia uh, skatinti rinką. Mes, socialdemokratai, manome, kad dabar reikėtų numatyti prievolės tam tikras valstybės, pavyzdžiui, jaunimo garantijos. Daug valstybių narių tiesiog nenori tos pagalbos arba tiesiog neįgyvendina, ne, nepateikia tų kreditų, kurie buvo paskirti. E, egzistuoja tam tikras prefinansavimas, jį numato Europos Sąjunga. Jis e, egzistuoja kol kas tik žodžiais, o faktiškai tai jo nėra. Ką čia galėtų padaryti Europos Sąjunga? Nuo 2016 metų dėl iniciatyvų jaunimo įdarbinimo iškils klausimas. Ką galėtumėte jūs pasiūlyti? Ne tik pasiūlyti, paskatinti, bet ką konkrečiai darysim, kokias prievolės numatysim valstybėms. Jeigu nebus numatytų prievolių šiose, šioje srityje, tai tuomet jaunimo užimtumo iniciatyva taip ir liks tik gražų žodžiai. Dėkoju. Pone Taisin. Dėkoju, kolega. Taip, jaunimui buvo pažadėta daug. Buvo priimtos rekomendacijos, jaunimo garantija. Tai yra pažadas, daulis siekiantis ir turime visi siekti, tiek institucijos, tiek politikai, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų, kad jauni žmonės pamatytų, kad rezultatai yra. Priešingų atveju visa jaunimo karta nebepasitikės mumis. Ir čia visiškai pritariu jums išreiškusiam susirūpinimą. Ką daryti? Mes e, pateikime priemonės reikiamas. Generalinis direktoratas atsakingas už šį klausimą turės užtikrinti, kad būtų tas biudžetas tinkamai išnaudotas, tinkamai paskirstytas, išleidžiant šios pinigus turime pasiekti konkrečių rezultatų. Tie pinigai turi būti leidžiami išmintingai, turi būti pasirinktos geriausios iniciatyvos ir kartu turi būti stebima, kas vyksta valstybėse narėse. Jeigu šios investicijos nepadės e, iš tikrųjų pasiekti pozityvių rezultatų, tai tuomet aš e, nedvėjodama susisieksiu su valstybėmis narėmis ir pareigosiu jas reorientuoti E, tam tikras politikas. Mes galime patarti valstybėms narėms, jos taip pat gali padėti viena kitą mokytis, kiekviena iš savo patirties. Esame visi dėję pastangų, bet jų reikės dėti dar daugiau, kad pasiektume rezultatų. Ir kaip jūs sakėte, jeigu rezultatų nebus, tai tuomet mūsų vėl, mums vėl teks susidurti su nepasitikėjimo krize ir mumis nebesitikės jauni žmonės, kurie dar tik pradeda savo profesinį gyvenimą. Negalime sauliaisti, kad visa ištisa karta, tie nedirbantis jauni žmonės, liktų be darbo, kad negalėtų gyventi savo svajonių. Dėkuoju, ponas Krasnodepski. Jūs įrankinėje kalboje kalbėjote apie judumą. Darbuotojų judumas taip pat e, turi ir neigiamų, e, neigiamų pasiekmių. Mes e, jau matėme tas pasiekmes Europoje. Lenkai, pavyzdžiui, važiavo į Didžiąją Britaniją, bet Mm, pavyzdžiui, mm, vokiečiai nevažiavo dirbti į Lenkiją. Neįgiamos pasiekmės yra susiję taip pat ir su, da, su atskirimu šeimos ir darbo atskirimu, konflikt, socialiniais konfliktais, smegenų nutikėjimu. Judumas didina demografinę krizę ir tam tikrose Europos regionuose didėja e, socialinės problemos. Jūs matote e, ir jūs matote, kad e, mobilumas, judumas taip pat turi neigiamų pasiekimų ir ką daryti, kaip e, tas pasiekmes spręsti. Dankjewel, kolega, voor uh, deze vraag. Ačiū gerbiamas kolega už šį klausimą. Judumas be abejo yra delikatus dalykas ir tuo pat metu labai svarbus. Turime vidaus rinką ES, kur vyroja laisvo judėjimo principas asmenims, kapitalui, prekiams ir paslaugoms. Žmonių judumas yra viena iš svarbiausių mūsų piliečių teisų. Jinai turi būti besąlygiškai gerbiama. Žmonės laisvai juda iš rytų į vakarus ir atvirkščiai mes matome tos rautus ir kartais tenka nustepti, nes kai kurios šalis savo piliečius e, kreipia į priimančias šalis. Norėčiau pasakyti, kad judumas suteikia papildomų galimybių, darbuotojų judumas irgi turi būti skatinamas. Dar, nedarbo labai daug dar Europos Sąjungoje. Tuo pat metu turime laisvų darbo vietų, jų nemažai. Kartais e, bedarbiai tiesiog nesuranda tų laisvų darbo vietų. Aišku, problema ne visų tokia pati atskirose valstybėse narėse. Jeigu darbuotojas neranda savo šalyje darbo, jis galbūt jo gali surasti kitoje šalyje, jeigu jis to nori, jeigu turi reikiamą potencialą. Ir žmonės gali pasinaudoti tuo judumu. Aš manau, kad galime drąsiai teikti, jog žmonės, kurie darbo neranda savo šalyje, gali turėti kitur. Jeigu įmonės neranda kvalifikuotų darbuotojų savo šalyse, kodėl nepasikvietus darbuotojų iš kitur? E, tai visiems yra naudinga. Daugelis atliktų studijų, e, jos e, atliktos Europos Sąjungos lygių ar atskirų valstybių narių lygių, pavyzdžiui, mano šalyje, rodo, kad judumu pasinaudojama ir tai labai reikšmingai dalį BVP padeda sukurti didesnę dalį, e, be, sukuriama didesnė BVP dalis, negu tie žmonės gauna iš įvairių socialinių garantijų pajamų. Tiesiog nereikia, ties, nereikia kreipti dėmesį tik į neigiamus dalykus. Reikia pasižiūrėti, ką teigiamą mums duoda tas darbuotojų judumas. Kai dėl tų mažiau teigiamų aspektų, aš manyčiau, kad e, turime pasakyti daugiau už tų darbuotojų integraciją visuomenę. Mūsų kultūrinė įvairovė labai didelė. Tad reikia padaryti viską, kad priimančiojo šalyje atvykę darbuotojai galėtų tinkamai integruotis, kad būtų draugiškai priimti ir jeigu jie elgesi e, tinkamai, kad jie galėtų tinkamai integruotis į naują visuomenę. Prieš piknaudžiavimą privalu kovoti, o čia turime visą eilę priemonių. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Martina Dlabajova iš ALDE frakcijos. Jeigu galite sutaupyti kokią sekundę, prašom vėlai tą daryti. Pone Dlabajova. Aš tai čia, ponė komisarė. Ir ačiū, kad atvykote, kad atsakote į mūsų klausimus. Norėčiau ir aš pakalbėti apie nedarbą ir ypač jaunimo nedarbą Europoje. Aš esu e, dirbusi verslo įmonėje ir Būtent man rūpi, kaip išspręsti nedarbo problemą ir labai svarbu suderinti, kad e, būtų rengiami reikiamų kvalifikacijų žmonės. 2 milijonai laisvų darbo vietų yra Europoje, 5 milijonai jaunų žmonių Europoje neturi darbo. Yra žmonių, kurie norėtų dirbti ir neranda mėgstamo darbo ir yra darbdavių, kurie negali rasti reikiamus kvalifikacijos darbuotojų, kad turėtume tų žmonių, kur, kurių įgūdžiai būtų tinkami, verslo įmonės investuoja daug į darbuotojų mokymus. Tačiau ar nereikėtų investuoti e, anksčiau į švietimą? Nėra jokios koordinacijos tarp mokyklų ir universitetų. Ką ketinate daryti, kad e, per artimiausius penkius metus būtų daugiau derinimo šies ir tie? Ačiū. Atsakymas. Dėkoju už klausimą. Iš tikrųjų, tai yra didžiulis iššūkis. Tai yra mūsų visų bendra užduotis. Pritariu jūsų reiškiamam susirūpinimui, tai yra jautrus klausimas, nes kai kurie žmonės mano, jog e, jauni žmonės turi būti mokomi tam, kad būtų pasirengę įsilieti visuomenės gyvenimą. Ir sa sakoma, kad nebūtina iš karto žvelgti į darbo rinkos poreikius. Aš manau, kad žmonės mokyti reikia, be abejo, tačiau reikia suteikti žmonėms tokią kompetenciją, kuri galėtų būti panaudota darbo rinkoje. Tad visa tai turi būti derinama. Ir tuo turėtų užsimti pirmiausia profesinio mokymo sektorius. E, taip pat svarbus ir suaugusių mokymas. Čia turime uh, nepamiršti uh, apie mokymą nuo pat profesinės karjeros pradžios, bet mokymas turi būti užtikrinamas ir vėliau. Pavyzdžiui, jeigu žmogus uh, praranda darbą, kad būtų tinkamai perkvalifikuojamas ir kad galėtų darbą vėl susirasti. Žanas Klaudas Junkeris nusprendė, kad kai kurie padaliniai, kurie priėmė sprendimą dėl švietimo reikalų praeitie, užimtumo direktorate turės glaužiau bendradarbiauti. Aš manau, kad mokymas, švietimas ir profesinis mokymas yra tie padaliniai, kurie turės bendradarbiauti glaudžiau, tai ko gero padės supriartinti tuos sektorius vieną prie kito. Darbo rinką, įmonės, universitetus ir panašiai. Dėkoju, kolegė Tanja Gonzalės. Dėkoju. Pone Taisen, jūs kalbėjote apie S2020 strategiją. Ten yra paminėtas tikslas kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Ir Taip pat kalbam apie darbo vietų kūrimą, bet mums nuolatos primetama griežto taupimo politika. Skaičiai rodo, kad ta politika sukelia tik daugiau skurdo ir socialinės atskirties. Ispanijoje, Graikijoje tokių pavyzdžių apstu. 10 e, procentų nuo tada, kai pradėjo, pradėtos buvo taikyti tos griežto taupimo priemonės, sumažėjo darbo vietų. Ar manote, kad ir toliau reikia tęsti tas griežto taupimo politikas, kurios mus atitolina nuo S2020 tikslų? Jūs daug kalbate apie mobilumą, be abejo, tai yra gerai įmonėms, gerai darbuotojams, bet ar manote, kad tai yra orus išeimas iš nedarbo? Mums judumas tai reiškia dažnu atveju lyg išvarimą, lyg tremti, Ką manote daryti šioje srityje? Atsakymas dėkoju. Buvo priimtos krizės metu labai griežtos priemonės. Visi suprantame tai, bet jau aš tai tikrai visą tai puikiai suprantu. Ir tai iš tikrųjų yra labai delikati tema. Tų priemonių teko imtis dėl to, kad jos buvo būtinos. Tačiau taip pat pasireiškia ir labai didelis solidarumas. Ir be abejo, tam, tai, tam buvo numatytos ir tam tikros sąlygos, teko įgyvendinti e, pertvarkas, reformas, bet juk atsakomybė ir solidarumas turi būti tarpusavį susiję dalykai šiuo atveju. Problemos ne tik dėl ekonominės finansų krizės iškilo. Krizė prisidėjo prie struktūrinių priemonių keliamų problemų, nes tos problemos jau buvo juntamos. Turime viską padaryti, kad pagerintume situaciją, reikės atlikti kitas struktūrinės reformas ir turime žvelgti į ilgalaikius tikslus. Tuo pat metu nepaleisdami iš akių ir trumpalaikių būtinų pasiekti rezultatų, socialinių aspektų. Visą tai labai svarbu. Ar reikia tęsti šią politiką? Norėčiau pasakyti štai, kad turime užtikrinti stabilumą Negalime e, problemų spręsti tik kalbėdami e, apie, apie problemų sprendimą. Negalime tiesiog atleisti vadžių ir tikėtis, kad ekonomikos augimas ateis savaime, kad darbo vietų susikurs savaime. Mums reikia finansinio stabilumo, mums reikia to įmonėms, bankams, viešiesiems finansams. Mm, ir kaip jau sakiau, taip pat būtina naudotis turimomis lankstumo priemonėmis, siekti, kad būtų skatinamas privataus kapitalo ateimas į rinką. Visa tai turi būti orientuota į ekonomikos augimą. Ir ekonomikos augimas turi paskatinti kurti darbo vietas, tai bus geriausias dalykas siekiant padėti valstybėms narėms ir piliečiams. Pirmininkė, ačiū. Ter Renke, žalių frakcijos vardu. Prašom, kolegė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš čia gerbiami kolegos. Žvelgiant į kiekvienas rekomendacijas atskiroms šalims ir apie rekomendacijas, rekomendacijas pensijų sistemoms, norėčiau paklausti, kaip bus įgyvendinamas komisijos įsipareigojimas paremti valstybės narės, kad senatvės pensijos padėtų žmonėms gyventi oriai, o neskurdžiai. Kaip ketinate E, atsižvelgti šitą prieštaravimą, nes viena komisija išreiškia vieną nuomonę dėl pensijų, jūsųgi komisija reiškia kitą nuomonę. Kaip bendradarbiausia su kolegomis Europos komisijoje sprendžiant šį klausimą. Ir dabar dėl moterų sąlygų. Kaip užtikrinsite, kad moteris gautų tokio pat dydžio pensijas kaip vyrai? Nes 39, 39 procentus vidurkio siekia moterų pensijos. Tai nėra lygybės užtikrinimas kol kas. Ką ketinate daryti? Ačiū. Atsakymas. Dėkoju. Pensijų sistema turi būti pakeista specifinėse rekomendacijose atskiroms šalims įgyvendinant Europos semestrą. Mes žinome, kad situacija turi keistis. Būtina, kad pensininkai, kurie užsidirbo pensiją, galėtų oriai gyventi ir turime užtikrinti, kad pensijų sistema bus tvari. Tai yra Europos komisijos svarbiausiasis prioritetas. O tam reikia šį bei tą pakeisti valstybėse narėse. Reikėtų, kad kai kur būtų dirbama ilgiau, kad daugiau žmonių turėtų darbą, nes būtent taip yra finansuojama pensijų sistema. Ir taip pat būtina skatinti antrojo, antrosios pakopos pensijų kampimą, kaupimą. Turime taip pat užtikrinti sistemų tvarumą ir tuo pat metu galėsime taip pat užtikrinti, kad šios dienos jauni žmonės ateitie galės gauti tinkamą pensiją. Būtina užtikrinti jiems šią galimybę. O kai dėl skirtumo pensijos dydžio tarp vyrų ir moterų, tai yra ta problema, kurios vien teisėkuros priemonėmis neišspręsi. Būtina peržiūrėti, kokia yra moterų karjera, kiek jos laiko praleido darbo rinkoje. Dažnai jos dirba nepilną darbo dieną ir kol kas dar nėra įgyvendinta darbo užmokesčio lygybė. Dažnai moteris dirba mažiau, dažnai ne pirmą darbo dieną. Ir jos uždirba ne tiek pat, kiek vyrai. 16 procentų jos paprastai uždirba mažiau už vyrus, dėl to jos gauna ir skirtingas pensijas. Tai nėra primtina, reikės spręsti šį klausimą, pasiremiant įvairiomis turimomis priemonėmis, teisės aktais, reikės užtikrinti, kad tinkamai veiktų darbo rinka ir būtina bus peržiūrėti, kokius šansus turi moteris dalyvauti visapusė darbo rinkoje. Ačiū. Kolega Nutal, e FDD. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, e, dar vienas labai svarbus klausimas šiandien yra emigracija. E, į, vis, į visas pusės žmonės juda Ir visa tai yra atvirų durų politika Europos Sąjungoje. 45 milijonai žmonių keliauja. Ir daug gyvė žmonių atvyko į jungtinę karalystę. Jie ten gyvena, didžioji atvykėlių dauguma yra iš Europos Sąjungos valstybių. Tad norėtųsi pasakyti, kad, kad štai tai yra kažkokios dirbtinės priemonės, kaip Strasbūro miestas E, tai užima papildomas darbo vietas, tai nėra tvari politika. Europos Sąjunga, dėrėjosi dėl suimų Europos Sąjunga. Ir ar jūs, Euro, ar jūs leisite Jungtiniai karalystiai kontroliuoti savo sienas, kad gal, galima būtų imigraciją kontroliuoti tinkamai Jungtinėje karalystėje. Ačiū. Als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan... Jei norime būti ES nariais, tai tuomet turime užtikrinti, kad mūsų sutarčių ramščiai būtų taikomi visų valstybių narių. Mes kol kas juk nesiderame. Ar dėl to reikia dėrėtis ar ne. Laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES ramščių. Dėl to kol kas juk nesidarėme. Žinau, kad vidaus rinka labai svarbi e, Jungtinės karalystės piliečiams. Paslaugų, prekių ir kapitalo rinka nėra vieninteliai ramšiai. Laisvas darbuotojų judėjimas yra taip pat numatytas sutartise. Tai štai, šiame kontekste turime užtikrinti, kad tas judėjimas vyktų sklandžiai, kad priimančios valstybės tinkamai užtikrintų žmonių prieimimą, kad būtų aiškiai įgyvendinami teisės aktai, kad visi žinotų, kaip jie turi būti įgyvendinami. Visą tai yra savaime suprantami dalykai, lydintis laisvo piliečių judėjimą. Yra reglamentas dėl socialinio draudimo sistemų koordinavimo. Manau, kad turime ir prie to dar padirbėti. Klausimai susijęs su socialiniu draudimu keičiasi mūsų šalyse, tačiau yra vienas toks bazinis principas kad žmonės gali keliauti iš šalies į kitą, neprarasdami socialinės apsaugos. Turime į tai atsižvelgti, į tai užtikrinti. Turime taip pat peržiūrėti socialinio draudimo koordinavimo direktyvą ir pasižiūrėti, ar ten nėra tokių dalykų, kurie palieka vietos piknaudžiavimui. Jeigu taip yra, su tuo turime kovoti. O laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš svarbiausių vidaus rinkos elementų. Tai yra tas ramstis, dėl kurio dėja diskusijų šiandien negali būti. Köszönöm a szót. Kollega Adam Kosam. Köszönöm az eddigi látható elkötelezést. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū poniai Taisen už jūsų įsipareigojimą padėti žmonėms su negule. Dešimt procentų žmonių, 80 milijonų ES piliečių turi kokią nors negalę. Tačiau socialinis Europos fondas neskyrė pasarysis metais daug lėšų pagalbai šiems žmonėms. Ta lėšų buvo mažiau negu 4 procentai šio fondo lėšų. Ar jūs tenkina toks rezultatas? Tikiuosi, kad ne. O jeigu jūsų tai netenkina, ką darysite, kad situacija keistusi? Ką ketinate daryti, kad palengvėtų neįgalių žmonių gyvenimas? Tie žmonės e, dažnai yra daugiau nukentėję nuo finansinės ir ekonominės krizės, dažnai jie yra visuomenės marginalai. Kaip padidinsite finansavimą, kad būtų pagelbėta tiem žmonėms, ką darysite, kad žmonės galėtų e, lengviau pasiekti reikiamus pastatus, lengviau patekti juos. Atsakymas, ačiū gerbiamas kolega. Jūsų susirūpinimas yra toks pat kaip ir mano, kai jūs sakote, kad tik 4 procentai Europos socialinio fondo lėšų buvo išleista neįgaliems žmonėms. Be abejo, tai yra nepakankama. Kiek atsimenu, yra numatyta minimali procentinė riba – kiek šio fondo lėšų turi padėti kovoti su atskirtimi. E, nes juk neįgalų žmonės taip pat kenčia nuo atskirties, be abejo. Dar tie žmonės neįgalus susiduria ir su kitais sunkumais, jie gal turi mažiau e, kompetencijos ir mažiau galių rasti darbą. Tad turime pasinaudoti šio fondo lėšomis padėti tiems žmonėms. Jeigu patvirtinsite mane šiuose pareigose, aš ketinu paskatinti šias pasangas. Ką konkrečiai galima padaryti? Aš manau, kad reikia pradėti nuo to, kad būtų tinkamai gyvendinti esami teisės aktai. Ir antra, būtina užtikrinti žmonėms e, galimybę e, patekti lengviau į pastatus yra tik vienas iš dalykų, būtina, kad jie žinotų savo teisės. Ir manyčiau, kad galime pasimokyti iš vieni kitų patirties. Ir yra ir kitų sričių, kur galima būtų dėti didesnės pastangas. Pavyzdžiui, jeigu, kai e, dėl vidaus rinkos barjerų naikinimo, dėl inovacijų panaudojimų, kartais tiem žmonėms, kad e, tie neįgalų žmonės būtų mobilesni, labiau nepriklausomi, jiems reikalingos tam tikros technologinės priemonės, kurios tebėra per brangios. Ir aš manau, kad čia galima dar imti imtis konkrečių priemonių, galite pasitikėti manim, esu pasirengusi šią kryptim dirbti ir manau, kad dar šios kadencijos metu atsiras konkrečių pasiūlymų šio klausimu. Dėkui. Žodis kolegai Krisnetin, prašau. Be abejo, kova su nedarbu, padėti socialinėje rinkoje yra tik klausimai, prie kurių reikia dirbti. Ponas Junkeris įsipareigojo, e, kad žmonės turi dirbti tą patį darbą, gaudami vienodas pajamas už jį. Ir šiuo konkrečiu požiūriu reikėtų imtis konkrečių priemonių. Kokios bus tos priemonės, kaip ketinate apsaugoti pažeidžiamus darbuotojus nuo nesažiningos įdarbinimo praktikos. Gal bus siūloma pasirašyti kažkokias sutartis, ar kad nebūtų tie žmonės e, verčiami dirbti kaip fiktyviai savarankiškai dirbantys. Taip pat svarbu užtikrinti ir darbuotojų mobilumą, kaip ketinate apsaugoti tuos darbuotojus, kurie daug laiko praleidžia keliai, pavyzdžiui. Ja. Uh, dank u wel, collega, uh, voor die vraag. Uh, zero hours contracts. Ik weet dat dat een praktijk is die. In... Nulio valandų sutartys. Taip, žinau, kad yra tokia praktika kai kuriuose valstybėse, kai kuriuose valstybėse tai uždrausta. Tačiau yra valstybių, kurios e, to nedraudžia. Tai yra naujas reiškinys. Manau, kad e, Turime gana greitai įvertinti šį reiškinį ir išsiaiškinti, ar tai nėra piknaudžiavimas. Valstybės narės gali imtis teisėkuros priemonių šituo klausimu. Bet kuriuo atveju mes turime laikytis ES teisės aktų. Bet mes patys turime išsiaiškinti, ar nulio valandų sutartis neprieštarauja mūsų teisės aktams reglamentuojantiems poilsio laiką, bei e, kitus darbo aspektus. Ar ir taip pat tai gali būti susijęs su e, ne, neva savarankiškai dirbančiais, su fiktyviai savarankiškai dirbančiais e, darbuotojais. Čia gali suktis kalba būtent apie šį aspektą, todėl kad galbūt yra norima išvengti tų taisyklių, dėl kurių yra susitarta Europos lygmenių nes tos taisyklės apsaugo darbuotojus. Tad jūs tengiamasi išvengti. Siekiant spręsti šitas problemas, turi būti tinkamai konsultuojamasi tarp darbdavių ir darbuotojų, reikia siekti užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bei kovoti su sukčiavimu absoliučiai visose sektoriuose. Ir todėl mes turime užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su valstybėmis e, narėmis ir tarp valstybių narių. Turime elgtis protingai. Darbo inspekcijos valstybių narių taip pat turi bendradarbiauti, kuomet tie klausimai yra tarp valstybinio pobūdžio. Aišku, tam reikia daugiau pasitikėjimo tarp valstybių narių. Tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Aš galiu prisimti įsipareigojimų šioje srityje. Dėkuoju, liko 20 pasisakančių pra, m, pasakymą paprašysiu žmonių, žodžių paprašysiu žmonių, taigi prašyčiau užduoti tik klausimus, o ne pasisakyti, nesakykite kalbų. Taigi nuo dabar dar griežčiau kontroliuosiu pasakymų laiką. Dabar žodis Janai Žitnanskai iš ECR frakcijos. E, dėkoju, ponia paskirtoji komisijos narė. Europa senėja, horizonto 2020 perspektyvoje matome, kad maždaug trešdalis bus vyresnių, e, darbų, vyresnių žmonių ateityje, taigi Europa tikrai sensta. Reikia rūpinimosi e, senesniais, vyresniais gyventojais ir neįgaliaisiais. Galėtume ten kurti darbo vietas. Kaip galėtumėte prisidėti prie tų darbo vietų kūrimo ir kokių priemonių būtų galima imtis? tam, kad būtų užtikrintas aukštas šių kokybių lygis ir žmogiškasis orumas. Ja, dankjewel mevrouw. Dėkuoju. Taip, iš tikrųjų. Turime galvoti apie sveikatos apsaugos paslaugų svarbą ir ypač pagyven, pagyvenusiems e, piliečiams. Valstybės narės, jų regionai siekia, kad tos paslaugos būtų teikiamos. Mes turime padėti e, joms. Taip pat vaikai, kurie, pavyzdžiui, turi užsiimti pagyvenusiais tėvais, nebegali dirbti ir tai e, gali kelti daug rūpešių. Tai taip pat reiškia, jog e, daug senyvo amžiaus žmonių dabartinėmis sąlygomis gali negauti tinkamų paslaugų į kurias, kaip ir turėtų teisę. Tad mes turime spręsti šitas problemas ir turime remti valstybės narės, kurios nori tiekti tokias paslaugas. Yra struktūrinių fondų, e, priemonių, kurios e, galėtų būti panaudojamas šioje srityje. Taip pat turi būti keičiamasi gerąją praktiką ieškant inovuojančių sprendimų, teikiant sveikatos apsaugos paslaugas senyviems e, žmonėms. Turime taip pat e, siekti, kad naujos technologijos būtų panaudojamos e, šioje srityje. Taip pat galima sukurti daug darbo vietų šiame sektoriuje padedant uh, senyvo amžiaus piliečiams bei plėtojant tokias paslaugas. Turime eiti šituo keliu, turime siekti inovacijų, na, o paskui jau regionai vietinės valdžios struktūros įgyvendins konkrečiai tos dalykus. Dėkuoju Jana Tum iš ALDE frakcijos. Žodis jums. Thank you, Chair. Dėkoju pirmininkė. Diskriminacija nedarbo srityje e, yra tikrai e, didelė problema. Diskriminacija tikrai e, neskatina ekonominio augimo yra diskriminuojama įvairiais e, pagrindais, pavyzdžiui, remiantis e, amžiumi, seksualinė orientacija ir taip toliau. Su tuo reikia kovoti Europoje. Vis dėlto Europos valstybių požiūris e, skiriasi į šias problemas. Ką galėtumėte padaryti tam, kad būtų įgyvendintos jau egzistuojančios prieš diskriminaciją, diskriminaciją nukreiptos direktyvos ir kaip būtų galima padaryti padaryti, kad tai būtų padaryta visose svarbiausios ES rytise. Ja, e, dankjewel mevrouw. Diskriminatie is... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Diskriminacija yra uždrausta mūsų teisės sistemoje. Tad turime padaryti viską, kad diskriminavimo nebūtų. Pirmas dalykas - turime tinkamai gyvendinti egzistuojančius teisės aktus. Turime užtikrinti, kad dabar galiuojančios direktyvos ir kiti teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Jeigu taip nėra, tuomet turime užpildyti tas spragas ir, ir išspręsti iškylančias problemas. Aš kartu su kolegomis, kurie užsieima lyčių lygybės klausimais, sieksime kartu, kad šios problemos būtų sprendžiamos ir kad visi mūsų piliečiai e, būtų nediskriminuojami, kad būtų pripažinta jų lygybė. Aš tikrai dėsiu daug pastangų kovoje su diskriminavimu kartu su mano kolegomis. Dėkoju, Neoklis Likijotės iš Guė. Dėkoju, gerbiama Tyson. Mes esame gavę jūsų e, dokumentą raštu. Jame jūs kalbate apie darbo vietas ir apie tai, kad reikia spręsti nedarbo problemas, kurios yra kilę taupant, pasitelkus taupimo programas valstybėse narėse. Tos Briuselio valst... programos neleidžia atsižvelgti į e, vietos aplinkybės. Pietinėse Europos e, šalyse atlyginimai krenta paveikti yra visi ir darbuotojai, ir darbdaviai. Ir e, nevyksta konsultacijų su darbuotojais. Jūs, jūsų atsakymuose į klausimus dažnai minite solidarumą. Vis dėlto solidarumas pietinėje Europoje labiau rodomas bankams, o ne darbuotojams. Ar norite, ar planuojate keisti užimtumo politiką tam, kad būtų užtikrintas orumas ir kad būtų laikomas darbuotojų teisų, ypač pietinėse Europos valstybėse? Ja, dankjewel, kolega. Kolega, ik ben er mij heel goed van bewust. Dėkuoju už klausimą. Aš puikiai suprantu, kad kai kurios valstybės narės labai smarkiai nukentėjo nuo krizės ir jos pasiekmių. Aišku, galime galvoti apie tam tikras skubos priemonės, galime galvoti apie krizės šaknis, bet ir priežastis, bet šiame kontekste turime galvoti apie dabar iškylančias problemas ir kaip jas spręsti. Ponas Junkeris mano, kad mes turime laikytis didesnio skaičiaus socialinių indikatorių ir kad šitos dalykus įtvirtintume mūsų specifinėse rekomendacijose Europos semestro kontekste, rekomendacijos e, skirtose valstybėms, narėms. Mes turime konkrečiai žinoti, kokia yra tos ar kitos valstybės narės padėtis, reali padėtis. Ir neturime remtis vien tik tai statistiniais duomenimis, bet daug giliau analizuoti padėtį. Ir kuomet žinosime geriau, kokia yra padėtis, tuomet galėsime parengti geresnės rekomendacijas ir galėsime geriau padėti toms valstybėms e, narėms. Antras dalykas, kuris nemažiau svarbus valstybėms narėms, numatytos tam tikros priemonės ar programos, jos turi būti priimamos ir įgyvendinamos ir tri, kartu su trijulė turime galvoti apie socialinį poveikį visų šitų e, dalykų. Krizės metu buvo imtas į skubos priemonių. Buvo ir parlamente tvirtinami pranešimai, ataskaitos, dirbant skubos tvarka ir kai kurių priimtų skubos priemonių pasiekmes buvo tokios, kad galbūt dabar reikia peržiūrėti tas priemonės. Galbūt mes išvengėme pačios blogiausios padėties taikydami tas priemonės, tačiau dabar galbūt reikia e, pažvelgti į tai jau kitaip ir turime galvoti apie socialinį aspektą ir turime galvoti visų pirma apie tvarę politiką ir e, užimtumą, tvarų užimtumą, todėl kad tai yra svarbiausias dalykas ir to labiausiai trūksta dabar. Jeigu bus ekonomikos augimas Europoje, turime e, užtikrinti investicijas valstybės narėse, kuriuose labiausiai to reikia. Pone Dėlį. Labą rytą, ponė Tysen. Sveikinu Jūs. Labai džiaugiuosi, kad galiu pateikti klausimą moteriai, kadangi mūsų komitete netiek daug moterų. Tad e, sveikinu Jūs mūsų komitete. Mano klausimas bus e, labai tiesus. Dėrybos dėl socialinių standartų gali būti pau, paukotos dabar ant e, liberalizmo altoriaus. Ir tos dėrybos rodo, jog padėtis gali pakrypti būtent taip. Mano klausimas yra toks. Ar tikrai niekas nepablogins mūsų įstatymų, kurie užtikrina tam tikro lygio socialinės garantijas. Ar tikrai nepablogės tos garantijos? Dėkoju. Na, kai bus jau galutinai patvirtina naujoji komisija, aišku, dirbsime iš visų jėgų. Čia yra mano kolegės ponios Malmstrom darbo sritis, tačiau e, be abejo, užimtumo e, tarnybos taip pat į tai įsitrauks. Mes deramės ne tik dėl prekybos dalykų, kai kalbame apie investicijų ir prekybos susitarimą su JAV. Yra profesionalai dirbantys šioje srityje, e, tad tai galėtų mūsų E, mums būti šiek tiek nuraminantis faktorius. Žinau, jog yra sutarta pasiekti sutarimo, kur bus pasakyta, jog mes nežeminsime savo e, socialinių standartų tam, kad pritrauktume investicijas. Toks turėtų būti tikslas. Dėl to yra susitarta. Ir reikėtų, kad kiekviena valstybė narė išsaugotų teisę reguliuoti savo socialinę sritį, kad ir užimtumo, kad ir kitas socialinės sritis. Jūs kalbėjote apie tarptautinę darbo organizaciją ir aš manau, kad mes nebandom nuo kažko gintis. Priešingai, mes esam reikalaujančioji pusė, mes reikalavom iš jungtinių valstijų, kad tam tikri dokumentai tarptautinės darbo organizacijos būtų ratifikuoti Nes jeigu mes pasirašysime šį susitarimą, gali nutikti ir taip, kad e, tarptautiniai darbo standartai e, pagerės visame pasaulyje ir kitoj pusė Atlanto taip pat. Kodėlgi ne? Kovosime dėl to, dirbsime šią kryptim ir manau, kad e, neturime bijoti dėl to, kad mūsų socialiniai standartai ar darbinimo standartai suprasties priešingai, stengsime, kad taip neįvyktų. Pirmininkė, ačiū, ponas Nutel. Tiek. Dėkoju. Komisijos noriu už tai, kad labai sąžininkai atsakėte mano ankstesnį klausimą ir pasakėte, kad nebus dar kartą persidaryta, vėl būtų dėrėtasi apie judumą, mobilumą. Norėčiau dar užduoti klausimą. Ar būtų kokiu nors nuolaidų, kurias būtų galima suteikti Junktinėje karalystėje, e, dėl, kalbant apie judumą tam, kad Junktinė karalystė išliktų Europos Sąjungoje? Ir ar nebus būtų galima Tada, iš tikrųjų, jeigu nebus tų dėrybų atnaujinta, galbūt jungtinė karalystė tikrai galėtų palikti Europos Sąjungą. Mielas kolega, man tokio klausimo neturėtumėte uždavinėti. Aš tokių sprendimų nepriimu. Vis dėlto manau, kad turėtų būti aišku, kad taisyklių yra. Mes jas jau esame aptarę, yra tam tikri pamatiniai principai, kurie turi ir išlikti. Antraip, mūsų Europos integracijos struktūra būtų pažeista. Tikrai nėra tokių ketinimų, bet aš žinau, kad pirmininkas Juncker sakė, kad tikrai mato, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra iškilusių problemų. Taigi turime vertinti, ką galėtume daryti. Bet aš asmeniškai neturėčiau šiandieną E, tokių sprendimų priiminėti šiandien. Ir tokių pasiūlymų dabar daryti negaliu. Tuo labiau apie jungtinės karalystės, dėl jungtinės karalystės išėjimo pastraukimo iš Europos Sąjungos. Tikrai reikėtų toliau tęsti dialogą ir turėtų turėtume toliau įsiklausyti vieni kitų problemas ir ieškoti sprendimų, bet visų pirma reikia išklausyti ir aptarti ir tik tada priimti sprendimą. Dėkoju. Danutė Jesliuneku perims žodį. Dėkoju, pirmininkė. Politikai, finansai, ekonomistai vienoje konferencijoje minėjo, kad socialinės investicijos yra labai svarbus aspektas ir kad labai yra svarbus, svarbi vidaus rinkos judumo, svarbus judumo klausimas. Aš džiugiuosi, kad jūs atsižvelgėte į šios klausimus. Tam, kad galėtume pastatyti tvirtą namą, reikia tvirtų pamatų. Uh, Europos parlamentas e, jau dirbo, e, e, analizavo svarbus klausimus, pavyzdžiui, dėl darbuotojų komandiruotės, komandiruočių. Vis dėlto tam tikrų duomenų trūko. Arba, arba kartais duomenys neatspindi realybės. Taigi, ar galėtų būti kokiu nors vietos lygių vykdomų tyrimų, analizės tam, kad galėtume išsiaiškinti, kokia, kokia, kokia yra problemų situacija ir kokio, kokio konkretaus sprendimo toje vietoje reikėtų. Ar įtrauksite taip pat ir vietos subjektus ir ar jie galės bendradarbiauti tiesiogiai su komisija ir Europos parlamentu. Vietos institucijos daugelie valstybių nežino, ne, konkrečiai nežino, nesusipažino su dokumentais, kuriuos turėtų gyventi, pavyzdžiui, Europa 2020 skirtų dokum, dokumentų. Dėkuoju. Žinoma, žinių reikia tam, kad galėtume įgyvendinti politiką. Jeigu nėra pakankamai žinių arba pakankamai duomenų, tikrai reikia daryti taip, kad tie duomenys būtų tinkamai surenkami ir kad žinotume, kokia tikra situacija. Aš jau tai sakiau, reikia tikrai žinoti, kokia situacija yra valstybėse narėse ir turime turėti išsamius duomenis. Uh, Taip pat e, vietos e, subjektų traukimas tikrai turi vykti, jis jau vyksta, ypač kalbant apie socialinės inovacijas, įvairius finansinius instrumentus, kuriuos jau turime, prie kurių turi būti prieiga, jais turėtų galėtų naudotis vietos ir regioninės institucijos. Taip pat manau, kad reikėtų nepamiršti, kad kažkur per vidurį dar yra ir valstybės narės, kurios kaip ir tarpininkai. Ir kartais komisija yra ties, sunku tiesiogiai susiekti su vietos institucijomis. Mes bandome operatyviai dirbti, bet kai matome, kad. Bet matome, kad reikia mokytis, dėkti inovacijas, reikia naudoti kuo geriau esamus e, fondus. Jeigu matome, kad tai nedaroma e, per, tiesiogiai per valstybės narės, mes valstybių narių prašoma pakeisti jų požiūrį, e, bet tikrai turi būti bendradarbiaujama ir su regioninėmis bei vietos institucijomis. Man dažnai yra sakoma, kad kartais nežinoma, nėra, sus, nėra nežinomos pačios pagrindinės taisyklės. Kartais uh, įsirašoma į tam tikrą registrą, neturint tam e, teisės. E, tai gali atsitikti kažkur e, savivaldybės žemiausiame lygmenyje, todėl kad ne, trūksta žinių. Jeigu žinių trūksta, turime kreiptis į valstybės narės ir prašyti užtikrinti, kad žinios būtų perdodamos ir būtų užtikrintas skaidrumas. Dabar žodis poniai Vilijai Blinkevičiutė iš, iš SND. Sen as a result of uh, the economic and financial crisis uh, and the austerity measures Ekonominės ir finansinės krizės rezultatas buvo tas, kad išaugo skurdas, ypač vaikų skurdas. 2011-aisiais 27 procentai vaikų Europos Sąjungoje patyrė socialinės atskirties ir skurdo riziką. Europos Sąjunga dabar um, dirba siektama padėti pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams. Kokių specifinių priemonių pasiūlysite imtis, e, kad ES pasiektų tikslų paminėtų S2020 strategijoje? Kokia yra jūsų pozicija dėl to, kad reikėtų numatyti e, garantiją skirtą vaikams, panašiai kaip jaunimo garantija, kad būtų užtikrinta, kad nei vienas vaikas neliks nuo šaly. Eh, Dėkoju. Atsakymas. Jūs žinote be abejo, kad vaikai yra mūsų visų turtas, mūsų gėris. Ir negalime sutikti su tuo, kad vaikai patirtų skurdą ar atskirti. Tačiau, kaip žinia, skurdas, kova su juo yra pirmiausia valstybių narų, narių kompetencija. Būtina valstybėms padėti. Mes dirbame kartu su organizacijomis, kurios kovoja su skurdu, mes parengėme specifines rekomendacijas valstybėms narėms ir ten didelį dėmesį skirime būtent šiai skurdo, kovos su skurdu problematikai. Jeigu matome, kad nepriimta yra pakankamai priemonių siūloma, siūlome reformas. Taigi mes nuolatos pabrėžiame šio aspekto svarbą ir tą darysime ir ateityje. Tačiau Mes turime kalbėti ne tik apie kovą su skurdu, turime tiesiog peržiūrėti, kaip yra organizuota mūsų visuomenė. Vaikai nuo gimimo ar net dar anksčiau turi būti tinkamai prižiūrėti, jie turi būti laukiami, tinkamai priimti, gauti puikų išsilavinimą, gauti šeima turi reikiamas paslaugas, net jeigu šeima patiria uh, Mm, skurdą ar kokį nors sunkumų laikotarpį būtina, kad vaikai bet kokiu atveju e, galėtų pasinaudoti visų, kas geriausia, būtina, kad šeimoms būtų padedama išeiti iš skurdų. Nes vaikai yra mūsų ateitis, turime renkti reikiamas priemonės, turime e, pasitelkti tas priemonės numatytas programoje EASY, turime pasitelkti ten esančias finansinės priemonės, turime e, burtis, keistis gerąją praktiką Ir tiesiog norėjau pasakyti, jog žinotumėte, kad kova su skurdu yra vienas iš svarbiausių mūsų ramščių, kuris neabejotinai atsispindės vertinant šalis ir rengiant joms specifines rekomendacijas. Ačiū. Dėkoju. Kolegė Helga Stevens, prašau. Dėkoju. Pone kandidatę į komisaro postą. Mes esame iš nedidelio regiono ir suprantame, kad ES ir jos valstybės narės susiduria su didžiuliais iššūkiais. E, nepaisant sunkios biudžeto situacijos, valstybės narės ir regionai per artimiausius metus turės e, atlikti didelius infrastruktūros darbus tam, kad būtų galima išspręsti judumo problemas. Tai ko gero bus labai teigiamas dalykas mūsų ekonomikai. Kokios būtų galimybės tokiam nedėliam regionui, kaip, pavyzdžiui, Flandrija. padaryti didelės investicijas ir to kaštus paskirstyti per keletą metų kad būtų galima pasitelkti Europos Sąjungos fondų lėšas. Ačiū, ponė Sievens, dėkoju. suprantu, apie, struktūrinius, apie kurias struktūrinės investicijas kalbate. E, mūsų šalyje yra kalbama apie didelę infrastruktūrą, didelės infrastruktūras ir apie tai, kaip reikėtų klasifikuoti buhalterijos taisyklės, kalbant apie finansų, viešuosius finansus ir jiems taikomas taisyklės. Manau, kad vis dėlto taisyklių reikia laikytis. Mes Belgijoje negalime taikyti jokių išimčių e, arba tiesiog Flandrijai taikyti kažkokių išimčių. E, išlaidos buhalterijoje turi būti klasifikuojamos laikantis konkrečių taisyklių. Tos taisyklės priklauso taip pat, pavyzdžiui, ir nuo Eurostato. Eurostatas yra nepriklausoma institucija. Taigi ir Flandrijoje, ir Belgijoje reikia, ir visose valstybėse reikia laikytis tų taisyklių. Uh, ir e, bus nepriklausomai vėliau įvertintas tų taisyklių laikymasis. Dar norėčiau pasakyti, kad aš kaip Belgijos atstovė komisijoje e, turėsiu spręsti panašias problemas, bet turėsiu spręsti ir kitų valstybių e, problemas. Tikrai nenorėsiu e, žvelgti tik į savo valstybę. Aš vienodai žiūrėsiu į visų valstybių prašymus. E, reikia, kad būtų ginamas Eurostato nešališkumas, e, nepriklausomumas, tai yra tikrai ir mano ketinimas. Dabar Ivo Vaigl e, iš Alde. Danas je, današnji dan je posvečen e, je da, med nami. Ačiū, ponė Taisin. Šiandien yra pagyvenusių žmonių diena. Mano klausimas būtų ir susijęs su šia tema. Norėčiau paklausti, ar dirbsite tam, kad atsirastų ES strategija, kurios tikslas būtų pristaikyti prie demografinių pokyčių Europoje. Be abejo, tam mums reikia naujų priemonių, kad galėtume apsaugoti šią savo visuomenės grupę, kadangi laiko nedaug, čia negaliu detaliai palies šio klausimu. Tačiau aišku, kad pagyvenę žmonės neturi jiems atstovaujančios grupės lobistų, tad viskas priklauso nuo mūsų visų geros valios. Priemonė, kuri padės pagyvenusiems žmonėms ar kitiems tarp 45 ir 55 metų e, rasti darbą. Štai, kas bus daroma. Tai vienas iš pavyzdžių, e, kurio galėtų imtis Europos Sąjunga. Ko ketinat imtis? Ačiū. Atsakymas. Dėkoju kolega, jūs sakote, kad pagyvenusiems žmonėms nėra pakankamai lobby, lobių kanalų. Bet aš pastebėjau, kad kai kurios grupės visuomenėje turi tuos kanalus ir tikrai sugeba finansuoti lobistus tam, kad būtų daroma įtaka, įtaka politikams. Mūsų politikų užduotis yra įsiklausyti į žmonių prašymus, į žmonių mintis, ar tai būtų lobistė ar ne, ar ne, visų e, mintis. Bet turime suprasti, kad kai kurie nėra tikri e, atstovautojai, netiesiogiai ne, ne, ne atstovauja tuos interesus. Žinoma, pagyvenę žmonės turi būti išklausyti ir reikėtų jiems kokios nors organizacinės struktūros. Kalbant apie e, pagyvenusiems žmonėms e, skirtą politiką, reikėtų pasakyti, kad e, svarbu dirbti ir šioje srityje. Mes numatėme, kad e, tikrai darbo vieto ateityje gali pritrūkti. Ir svarbu, kad ir pagyvenę žmonės galėtų dirbti ir kad turėtų reikiamų įgūdžių. Taigi reikėtų taip pat ir užtikrinti, kad būtų tęsiamas mokymasis visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymasis. Turi būti skatinamas ir užimtumas, ir pačios įmonės. Įmonės turėtų prisitaikyti uh, tam, kad ir pagyvenę žmonės galėtų išlikti darbo rinkoje, išlikti darbo vietoje. Taigi, e, pagyvenę žmonės galėtų gyventi aktyviai iki pat senatvės. Taip pat kalbėjome ir apie pensijų sistemų tvarumą, tai yra dar vienas svarbus klausimas. Dabar žodis Sven Schulz iš EPP. Pone Taisen. Dėkuoju, aš noriu grįžti prie demografijos aspekto. Man atrodo, kad dviejų minučių atsakymas yra per daug trumpas aptarti šitam klausimui. Demografija, demografinė padėtis yra vienas iš didžiausių iššūkių dabar. Ir kaip jūs sakėte, Europos Sąjunga susidurs su e, visuomenės senėjimo problema, su gimstamumo mažėjimu daugelį valstybių narių. Šie veiksniai yra labai svarbus mūsų ekonomikos e, politikai, socialiniai politikai, mūsų socialiniai rūpybai, taip pat ir užimtumui. Galbūt galėtumėte paminėti keletą konkrečių priemonių, kurių e, rengiatės imtis e, atremiant tą demografinį iššūkį komisijoje. Toliau galbūt galėtumėt keletą žodžių pasakyti apie tai, ką manote apie tvarę pensijų sistemą Europos Sąjungoje. Dėkuoju. Iš tikrųjų, aš manau, kad e, labai svarbu čia galvoti apie inovavimą. Komet sakome inovavimas, tai nebūtinai reiškia mokslinius tyrimus, pramonės rytyje ar panašiai. Mes turime galvoti apie inovavimą politikos srityje, paslaugų srityje, siekiant atremti naujus socialinius iššūkius. Demografinis iššūkis nėra naujas iššūkis, tai, tai yra pakankamai senas e, e, dalykas, kuriam, kur, kuriam mes ruošiamės, žinojom, kad jisai bus, tačiau nepaisant to, kai kuriuose valstybėse narėse yra reaguojama per lietai, reaguojama per vėlai. Ir būtent todėl mums reikia tų socialinių naujovių, socialinio inovavimo. Mes nepakeisime demografinių tendencijų. Jos yra tokios, kokios yra. Tačiau turime viską padaryti, kad valstybės narės imtų tiekti naujoviškas socialinės paslaugas, kad užtikrintų geresnės kvalifikacijas. Ir taip mes galėtume atremti tos demografinius iššūkius. Turime gilinti savo žinias, turime ieškoti naujų metodų, turime įtraukti kuo daugiau žmonių į tą procesą, kuo geriau informuoti apie tai. Aišku, šiame kontekste naujos technologijos ir nauja įranga gali mums padėti. Čia yra ištisa paletė įvairiausių, įvairiausių priemonių. Ir tos priemonės susijusios ir su teisėkuros e, sritimi, ir tai gali būti taip pat rekomendacijos, bet reikia veikti iš vien. Pone Kamenrevert. Jaunimo nedarbas yra viena iš rimčiausių problemų šiuo metu valstybėse narėse. Ir žinome, kad e, parengus keletą projektų tų problemų neišspręsime. Čia reikia sisteminio sprendimo. Daugelie valstybių narių yra bandoma kombinuoti profesinį mokymą kartu su mokymusi mokykloje, galvojant apie integravimąsi, vėlesnį integravimąsi į darbo rinką. Manau, kad tai yra geras dalykas. Ir gerai yra tai, kad valstybės imasi tos atsakomybės. Kokių e, konkrečių iniciatyvų jūs e, žadate imtis, kad e, būtų skatinamas toks paralelinis profesinis mokymasis? Ir Ample direktoratas ir mokymosi direktoratas galbūt galėtų kartu bendradarbiauti šioje srityje. Dėkuoju kaip ir jūs, aš puikiai suprantu, kad e, mokykla, mokyklos ir, ir įmonių sąsaja gali būti be galo vaisingas dalykas. Ir tie, kurie pasinaudoja abiejomis mokymo sistemomis, gali daug lengviau paskui rasti darbo ir geriau integruotis į darbo rinką. Tai, ką jūs sakėte, iš tikrųjų yra labai teigiamas dalykas, jis man labai patinka, bet aišku, šitie dalykai didžiaja dalimi priklauso nuo pačių valstybių narių. Mes galime imtis tam tikrų priemonių skatindami valstybės narės. Mes jau turime susitarimų su suinteresuotomis e, pusėmis e, dėl e, keitimosi gerąją praktiką, dėl mokinių stažuočių, dėl kitų aspektų. Galime taip pat bendradarbiauti ir kultūros sektoriuje su valstybėmis narėmis. Pano Junkerio laiške taip pat yra kalbama apie šitos e, aspektus. Dabar Ample direktoratas e, užsima mokymusi visą gyvenimą bei profesinių e, rengimų. kultūra, na, Erasmus, sakykime, arba tarp, tarp valstybiniai įvairūs projektai švietimo e, srityje arba projektai skirti tiems, kurie e, mokosi profesinio mokymas įstaigose, pasikeitimo programos, tai mes turime užtikrinti, aišku, čia tam tikrą sinergiją. Dėkuoju. Dabar Renate Weber, EPP. Dėkuoju pirmininkė e, komisijos narė. Aš tikrai džiaugiausi jūsų pasisakymu e, dėl žmonių judumo ir darbo e, jėgos judumo. Aš sutinku, kad mums reikėtų kitokių mokymų ir profesinio rengimo tam, kad būtų patenkintas trūkstamų įgūdžių poreikis. Klausimas. Kaip e, manote, jūs ir Europos komisija, ką galėtų daryti e, rekomenduodama laikytis e, rekomenduodama keisti valstybėms narėms e, mokymų kursus, kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą. Kaip manote, ką galima padaryti šioje srityje? Ja, dankjewel mevrouw Weber. Um, verplichtingen zal moeilijk zijn. Ik denk niet dat wij... Dėkuoju, ponė Weber. Mes eh, negalime Europos lygmenių spręsti dėl turinio. Tai yra valstybių e, narių kompetencijos dalykas. Tačiau mes galime bendradarbiauti, galime rinkti duomenis ir e, tas pats pasakytina ir apie techninį bei profesinį mokymą. Ką mes galime pasiūlyti? Mes galime pasiūlyti e, tas žinias, kurios yra sukauptos įvairiose valstybėse narėse ir užtikrinti, kad tomis žiniomis e, ir tą praktiką būtų keičiamasi. Kad, kad valstybės narės veiksmingiau mokytųsi vienos iš kitų. Tai yra labai naudingas dalykas. Tai gali duoti labai daug. Bet šis klausimas, kaip sakiau, priklauso valstybių narių kompetencijos e, sričiai. E, Mes galime tik tai būti tų e, žinių sklaidos katalizatorius. Labai svarbu taip pat pripažinti profesinę e, kompetenciją, užtikrinti abipusį pripažinimą, ypač tuose profesijose, kuris yra specialiai reglamentuojamos. Reikia užtikrinti, kad tos kvalifikacijos būtų pripažįstamos visose valstybėse narėse. Procesas vyksta, bet čia dar lieka kai ką pakoreguoti. Yra taip pat ir kitas aspektas - neformaliai įgyta kompetencija turime užtikrinti, kad tokia kompetencija ir tokia kvalifikacija taip pat galėtų būti realiai panaudojama. Ir aišku, čia turime galvoti ir apie judumą užtikrinimą. Ne Garcia Peres. Socialdemokratų frakcija. Moterų komitetas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Taisen. Kalbant apie lyčių lygybę, Šis aspektas tampa esminiu įvairiose Europos e, politikose. Tai labai svarbus aspektas ir jūsų kompetencijos rytyje. Kaip žinome, atlyginimai, vyru ir moterų atlyginimai dar skiriasi vidutiniškai 16 procentų. Moteris gauna mažesnę pensiją. Dalis moterų rizikuoja atsidurti žemiaus skurdo ribos, tapti socialiai e, atskirtos. Kokiu priemonių jūs e, rengiatės imtis, kad būtų sprendžiamos tos problemos, e, kad būtų užtikrinami vienodi atlyginimai, vienodos pensijos ir taip toliau. Kokiomis priemonėmis jūs rengiatės gerinti padėtį? Ir kaip įtrauksite savo kolegas vyrus komisijoje, kad jie kovotų už moterų ir vyrų lygybę? Dėkuoju. Pradėsiu, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Vyrai, kaip ir moteris, turi siekti, kad lyčių lygybė būtų įtvirtinta. Lyčių lygybė yra teisė Europos Sąjungoje. Todėl ir vyrai, ir moteris turi gauti vienodą atlyginimą, vienodas pensijas. Romos sutarties 119 straipsnėje kalbama apie vienodą atlyginimą už vienodą e, darbą. Europos Sąjungos Aki kontekste tai yra labai svarbi nuostata. Tad kaip mes tenksimės e, visą tai gyvendinti? Ar priimsime dar naujų teisės aktų? Aš abejoju tuo. Manau, kad turime tinkamai įgyvendinti visą tai, kas egzistuoja dabar. Be kita ko ir e, sutartys, kurios, e, kurios egzistuoja. Reikia daugiau skaidrumo, kad būtų geriau žinoma, kiek yra mokama vyrams ir moteriams už įvairius darbus. Mes turime padaryti viską, kad būtų laikomasi dabar egzistuojančių teisės aktų. Atl atlyginimų suvienodinimas yra susijęs taip pat su moterų dalyvavimu darbo rinkoje. Moteris yra mažiau aktyvios darbo rinkoje, moteris dažniau dirba ne visą darbo dieną, moteris ima daugiau įvairių atostogų, kurios nutraukia jų profesinį gyvenimą, nutraukia karjerą, todėl kad jos e, turi dirbti įvairius darbus šeimoje. Ir dažnai dar pas, pasitaiko diskriminavimo pensijų srityje. Tai yra dažnai e, minima. Visa, visa tai yra ir mes turime visų pirma siekti, kad moteris būtų aktyvesnės e, darbo rinkoje. Turime siekti, kad e, būtų teikiama pagalba šeimai. Aišku, bus bandoma visai įvairiomis priemonėmis, e, įvairiais būdais apeiti E, to, to, tokias nuostatas, bet vis dėlto turime tam stengtis užkirsti kelią. Stosliu kaip EPP atstovė ir moterų komiteto, e, moterų reikalų komiteto atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė paskirtoji komisarė. Labai su dideliu pasitenkinimu išklausiu jūsų atsakymą į ankstesnės kolegės klausimą. jeigu busit patvirtinta, tikiuosi, kad jūs ir iš tikrųjų kovosite už vyrų ir moterų lygybę visose ES valstybėse. Žinome, kad darbo užmokestis dėja yra nevienodas. Lygiai taip pat pensijų skirtumas yra skandalas. Tad mes e, įsidėmėsime tą jūsų ryštą, tą valią spręsti čia susikaupusias problemas. mūsų visiems piliečiams ES ir mūsų frakcijai yra labai svarbu štai kas, kokių konkrečių iniciatyvų ketinate pasiūlyti kartu su kolega atsakingu už lyčių lygybę, kad paskatintumėte valstybės narės tinkamai taikyti jau egzistuojančius teisės aktus, bent tiek pradžiai. Atsakymas. Ačiū, gerbiama kolegė. konkrečios priemonės, kad būtų įgyvendinti teisės aktai. Pirmiausia, be abejo, reikia pasižiūrėti, o kas gyvyksta tikrovėje. Kartais mums trūksta žinių. Mes nežinome, kas iš tikrųjų vyksta vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Ir kai tenka konstatuoti, jog viena ar kita valstybė nesilaiko teisės aktų, neatlieka jai tenkančių pareigų, tai tuomet valstybės narės turi būti paskatintos laikytis kitokių priežiūrių, kitokio požiūrio ir tam turi būti pasiteiktos visos priemonės. Turi būti užkeirstas kelias diskriminavimui dėl lyties. Ir čia galėčiau pasakyti štai ką. Aš labai, labai džiaugiausi tuo, kad iš, išrinktas būsimas Europos komisijos pirmininkas Žadas Klaudas Junkeris mums sakė, man bent jau sakė, kad jis norėtų, kad Europos komisijoje dirbtų dar daugiau moterų. Ir ne tik dėl to, kad Europos parlamentas to nori, bet dėl to, kad ir pats jis yra įsitikinęs. Štai kuo jis man sakė, Marian, dabargi 21 amžius, tai reiškia, kad moteris turi vaidinti joms tenkantį vaidmenį ir aš, sakė ponas Junkeris, uh, negalėsiu likti patenkintas e, tuo, kad e, moterims atstovaujama nepakankamai. Tad kartu su kolega atsakingu už lyčių lygybę ir e, aš būdavau atsakingu socialinės rytį, mes prižiūrėsime, kad tos diskriminacijos nelyties nebūtų. Jeigu reikės kovoti, aš kovosiu. Jeigu mane išvadins dėl to feministe, Na ką padarysi, tebūnie. O ką, ką aš galėčiau pavadinti feminizmu? E, šiuo atveju tai būtų nepiktas feminizmas. Tiesiog jeigu moterims reikia pagalbos, jums reikia padėti. Tai tiek. Tokia yra mūsų užduotis. Pirmininkė. Žodis poniai Žentylė. Dėkoju pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Tysen finansų krizė ir taupimo politika tikrai paveikė. Ir jos poveikis buvo žiaurus. Nedarbas išaugo, socialinės paslaugos buvo e, panaikintos. Ši e, situaciją, šią situaciją nereikia taikstytis, reikėtų socialinius apsaugos priemonių, reikia e, socialinės e, paramos. Ar ponė Tysen norėtų dėti pastangas tam, kad atsirastų Europos teisinė sistema ir atsirastų koks nors e, planas, apsaugos e, planas, pagal kurį būtų užtikrinta e, prieiga prie socialinių paslaugų, kad būtų užtikrintas taip pat e, minimalių, kad būtų užtikrinta minimali atlyginimo sistema Europoje ir kad būtų užtikrintas orumas. Dėkoju. Ehm, Ačiū kolegė už tą svarbų klausimą. Ar esu pasirengusi kovoti už tai, kad atsirastų geros socialinės taisyklės, sistema taip. Taip, mes turime ES sutartį ir tai yra mūsų svarbiausia ten numatyta gairė. Ponas Junkeris e, buvo išrinktas Europos parlamente, būtent kalbėdamas apie tai, jis sakė, kad mums reikia socialinių taisyklių, kad e, socialinė rinkos ekonomika turi atsirasti. Rinka taip, pasiūla ir paklausa taip, nes tai yra ta sistema, kuri duoda rezultatų, bet reikalingos tam tikros socialinės korekcijos. Būtina užtikrinti tos sistemos tvarumą, tuo pat metu užtikrinant konkurencingumą, kas padės užtikrinti ekonomikos kilimą ir darbo vietų kūrimą. Tokia yra mūsų misija. Ar tai reiškia, kad mes e, pasitelksime kažkokias europinės taisyklės? kai visos valstybės narės turės laikytis taisyklių. Na, ne, nemanau, kad tai bus labai didžiulė teisinė priemonė, mes jau jų turime pakankamai, mes turime e, sutarties mums suteiktą tam tikrą kompetenciją, pavyzdžiui, yra numatyti minimalūs lenkščiai susiję su darbo taisyklėmis, su socialinio draudimo sistemų tvarumu ir manau, kad turėdami tas priemonės mes Turime tik tai tinkamai jas panaudoti ir kad tai būtų daroma, tą prižiūrės Europos komisija. Jūs kalbėjote apie minimalų darbo užmokestį. Apie tai dar nekalbėjom, kalbėjom apie minimales užtikrintas paramas, pa, pajamas atsiprašau. Ir aš manau, kad reikėtų, kad būtų numatytas minimalus darbo užmokestis visose valstybėse narėse. Taip mano ir Europos komisijos išrinktasis pirmininkas mes nieko negalime primesti. 153 sutarties straipsnis sako, jog mes ne, nesame kompetentingi nustatyti darbo užmokesčio šio lygį valstybėse narėse. Bet turime pastumėti valstybės narės, jas paskatinti, nes žinome, kad minimalus darbo užmokestis konkurencijos srityje tarp valstybių narių vaidina tam tikrą vaidmenį. Tad turime paraginti valstybės narės žengti žingsnį tą kryptim. Nes valstybės narės pirmiausia šios srityje yra kompetentingos. O valstybės narės, kurios neturi numatyti, numatyto minimalaus užmokesčio, mes negalim, nes tai viršia mūsų kompetencijos ribas. Marija Arena. Prašom. Labą dieną, poniai Taisen. Nuo 2008 krizės ir esant aplinkos saugos ir socialiniam dempingui tiek Europos, tiek išorėje, matome, kad 16 tūkstančių įmonių buvo restruktūrizuotos, tūkstančiai žmonių neteko darbą. Kad galėtume darbuotojams padėti nukentėjusiems nuo tų restruktūrizacijų, kai kurios valstybės narės su, su socialiniais partneriais pa, numatė sistemą, Renault, pavyzdžiui, sistema Belgijoje, kurių tikslas yra padėti darbuotojams jūs geriau informuoti. Darbuotojų informavimas ir konsultacijos ir restruktūrizacijos tinkamas valdymas turėtų būti vienas iš svarbiausių tikslų. Darbuotojai turėtų būti informuojami. Ar manote, kad čia reikalinga pagrindų direktyva? Kokia bus jūsų strategija, kad geriau saugotume mūsų pramonės sektorių, kuris kūrė darbo vietas, kad būtų tas sektorius saugotas nuo nesažininkos konkurencijos? Dėkui. Ja, dank u wel, mevrouw Arena, voor die vraag. Ačiū, poniai Arena, už klausimą. Restruktūrizavimas įmonių yra faktas, jų buvo daug. Ir dar bus. Protingiausia būtų iš anksto tam pasiruošti. Žinome, kad e, tiesiog makroekonominių ir mikroekonominių požiūrių reikia tam ruoštis. Būtina tinkamai padėti darbuotojams, konsultuoti su jais. Tai yra būtinas dalykas. Visi kokio nors regiono darbuotojai turi turėti galimybę susiburti. Tie darbuotojai, kurie yra be prarandą darbo vietą, turi turėti galimybę įgyti kitų įgūdžių, kitą kompetenciją, ar tai būtų miestas ar regionas, būtina ieškoti galimybių, kaip tą restruktūrizaciją padaryti kuo mažiau skausmingą, kaip jai pasirenkti, kad tos socialinės pasiekmes būtų mažesnės, nes e, už vieną muštą du nemuštus duoda. Informuotas žmogus turi daugiau galimybių. Ir e, buvo Seniau šioje srityje nuspręsta neprimti teisės aktų, bet parengti rekomendacijas. Manau, kad dabar, ko gero, reikia pasinaudoti tomis rekomendacijomis ir raginti, kad būtų ruošiamas restruktūrizacijoms iš anksto. Žinome, kad kitose sektoriuose egzistuoja konkretūs teisės aktai susijęs su konsultavimu ir informavimu darbuotojų. E, kai kur tie teisės aktai yra peržiūrimi Tad manau, kad vertinimą pirmiausia būtina atlikti, padaryti išvadas, o paskui pažiūrėti, ar reikia ką nors keisti. Pavyzdžiui, kas tai yra konsultavimasis ar pozicijų derinamas, e, ne visur vienodai tai suprantama, daug ką galima pagerinti. Ir tuomet, kad reiksim vertinimą, pamatysime, ar turime pakankamai priemonių pasirenkti toms įmonių restruktūrizacijoms. Ir tuomet pamatysime, ar yra naudinga teikti teisėkuros siūlymą šią temą. Kol kas negaliu nieko daugiau to klausimų pasakyti. Pirmiausia, reikia atlikti įvertinimo, tada pareikšti nuomonę. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolegi Komodinį Kašė, kultūros komiteto atstovė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Um. Darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas yra vienas svarbiausių tikslų. Kaip planuojate prisidėti prie švietimo sistemų tobulinimo, kad, kad atsirastų daugiau ekonomikos augimo Europoje? Kaip, kaip nauja komisarė, prisidėsite prie jaunų žmonių mobilumo, kad jie galėtų vystyti savo įgūdžius ir kad taptų paklausesni darbo rinkoje? Dabar dėl jaunimo garantijos. E, jūs kalbėjote apie tai, kad kovosite su jaunimo nedarbu. 2014 rugsėjį tik dvi valstybės narės pradėjo naudotis e, čia numatytomis lėšomis. E, reikalas tas, kad lėšų užtenka, bet valstybės narės vangiai naudoja tas lėšas. Kaip pasiūlytumėte spręsti šią susiklošiusią situaciją? Dėkoju. Um, Atsakymas dėkoju, kolegė. Švietimo ir rinkos glaudesni kontaktai yra prioritetas švietimo rinkos e, ir, ir mokymų įstaigų glaudesni kontaktai. Dabartinė komisija tam skirs didesnį dėmesį, negu tai buvo daroma praeitie. Ir aš manau, kad tai yra simbolinis dalykas. Profesinis mokymas, testinis mokymas turi būti tie dalykai, kam skiriama didesnė svarba. Tam buvo įsteigti, e, tam įsteigti generaliniai direktoratai buvo patikėti užimtumo direktorato pavaldumui. Tai reiškia, kad mokymas, švietimas yra susiję glaudžiai su darbo rinka, su galimybė sėkmingai joje veikti. Darbo šioje srityje daug. Žinome, kad švietimo srityje ne visi mums pritarė. Kai kas mano, kad švietimas ir mokymas yra daug daugiau negu galimybė įsidarbinti. Tačiau, kai kalbant apie testinį mokymą, e, nėra jokių abejonių, kad jis turi būti teikiamas toks, kad žmonės galėtų sugrįžti darbo rinką. Jaunimo garantijos, iniciatyvos šią linkme e, įgyvendinamos lietai. Valstybėms narėms suteikime galimybę įgyvendinti veiksmų programas greičiau negu paprastai. Prancūzija ir, ir Italija tą padarė. Lietuva, man atrodo, ir Ispanija taip pat šiek tiek platesnę programą įgyvendina susijusią su Europos socialiniu fondu taip pat. Europos komisijos vertinimas dar užim šiek tiek laiko, bet man atrodo, kad ši, šie fondai dar nepakankamai panaudoti. Bet šis tas vyksta, iš tikrųjų. Socialinio fondo lėšos e, buvo numatytos dar per, pagal praėjusią finansinę perspektyvą. Tad darbo šios rytyje yra daug, reikės daug ką harmonizuoti. Kai dėl turimo biudžeto naujajo, naujajam programavimo laikotarpiu turi būti tinkamai panaudota. Tai turi būti panaudota tam, kad būtų e, atliktos ref, struktūrinės reformos, kurios atveria naujas perspektyvas jaunimui. Ačiū. Dėkoju. Žodis Marija Žuau Rodrygės. Sorry. This hearing is... Na, šie klausimai jau baigėsi. Ir, e, ponia Taisen, mums reikia tikrai išgirsti apie jūsų konkrečius įsipareigojimus. Mes esame tikri, kad kita Europos komisija bus tikrai vertinama remiantis jos sugebėjimu kovoti su nedarbu, mažin, maž, skurdo mažinimu ir kova su socialiniu dempingu. Dėl to mes manome, kad jūs turite ieškoti e, ekonominės politikos, kuri teiktų pagalbą. Reikėtų, kad kovotumėte taip pat ir už tai, kad būtų gyvendinami Europos 2020 e, strategijos tikslai. E, taip pat ir per rekomendacijas. Na ir pramonės ir investicijų paketas turėtų būti gyvendintas. Taip pat reikėtų ir stipresnių ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų ir jų gyvendinimo. Kokių sąlygų reikalausite iš vicepirmininkų, pavyzdžiui, iš Katanen ir Dombrovski, e, tam, kad šių tikslų būtų siekiama? Ja, dank u wel mevrouw. Ik denk dat we of het is mijn overtuiging dat we moeten zorgen voor resultaat. Dus als we daar... Aš esu įsitikinusi, jog e, turime siekti konkrečių rezultatų. O tam turime turėti ir rodiklius, ir tikslus, kurie būtų praktiškai įgyvendinami. Apie tai mes kalbėjome ir su ponu Junkeriu. Čia kalba sukasi ne apie tai, kad e, kiekvienas dirba vien tik tai savo sektoriuje, negalvodamas apie tai, ką daro kiti. Turime bendradarbiauti tarpusavėje. Užimtumo ir švietimo klausimai bus aktualūs visiems komisijos nariams. Mes tai turėsime turėti omenyje, kuomet kalbėsime apie investicijas e, ir apie kitus aktualius klausimus. Pavyzdžiui, apie jaunimo e, garantijas, jaunimo užimtumą. Komet e, kalbėsime apie Europos semestrą, tai kartu su kolega Moskoviciu mes turėsime e, dirbti ties, ties tais aspektais. Turėsime naudoti socialinius rodiklius ir jie įgis tikrą svorį dėrybose. Iki šiol jų svarba nebuvo tokia didelė bent jau buvo mažesnė už ekonominių rodiklių svorį. Dabar socialiniai rodikliai įgis daug daugiau svorio rengiant e, specifinės rekomendacijas valstybėms. Mano darbas, mano užduotis e, yra suvokiama būtent taip dabar, per tokią prizmę. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Sabin Verejan, EPP ir kultūros komitetas. Pone, e, paskartoju komisijos narę, valstybės narės, kurios e, įdėgė lygia grečią rengimo sistemą, džiaugiasi tą sistemą. Ir uh, tokia, tokia sistema daugelio požiūrių padeda kovoti su jaunimo nedarbu. Kaip jūs sieksite užtikrinti geresnę sąsąją tarp švietimo įstaigų ir įmonių? Ir kaip užtikrinsite keitimąsi gerąją praktiką? Toliau e, suaugusiųjų mokymas. Kaip bus, e, kas bus daroma su neformaliu kvalifikacijų įgyjimu ir neformaliu mokymu? soft skills srityje, pavyzdžiui, tam yra skiriama e, socialinio fondo pagalba. Dėkoju už Jūsų klausimą. Tas e, dualus mokymas iš tikrųjų yra svarbi priemonė. Mes apie tai jau kalbėjom. Ir mes manome, kad šios priemonės rezultatai yra iš tikrųjų geri. Ši priemonė padeda geriau integruotis į darbo rinką ir pagerina prieigą prie tos rinkos. Aišku, čia negali būti vieno modelio, vieno sprendimo visiems. Kiekvienas turi veikti pagal savo specifiką, tačiau galime pasimokyti vieni iš kitų. Erasmus Plus programa, jos profesinio rengimo dalis ir suaugusių mokymo dalis čia būtų labai svarbus pagrindas. Manau, kad eidami šituo keliu mes galime sutelkti visas interesuotas pusės ir, ir, ir valstybės narės ir užtikrinti, kad būtų keičiamasi patirtimi ir, ir praktika. Tuo, tuo pačiu galėsime išsiaiškinti, kokie yra, kokios yra silpnusios pusės ir stipriosios e, pusės įvairių modelių ir tai leistų eiti inovacijų keliu valstybėms e, narėms. Čia taip pat kalba sukasi ir apie protingai panaudotas lėšas. Manau, kad investicijos į tą sritį iš tikrųjų padės siekti realios pažangos valstybėse narėse. Aš pasisakau už tą e, dviejopą mokymasi, tos valstybės, e, kurios dar neturi tos sistemos, turėtų susipažinti su šita sistema ir darbdaviai, kurie nežino, kas tai yra, turėtų sužinoti apie tai. Toliau, e, suaugusiųjų mokymas. Žinome, yra čia problemų, tačiau nėra pakankamai iniciatyvos, yra lėšų, kurios nepanaudojamos, nes yra dar per mažai daroma šioje srityje. Tik tai 10 procentų žmonių pasinaudoja e, šių priemonių privalumais. Tad turime skatinti daugiau e, ir informuoti apie tai ir užtikrinti, kad tas mokymas suaugusiems būtų prieinamesnis. Dėkoju. Žodis ponė Veronika Lopes Fontandė. Jin ir paskutinė kalbėtoja, jinai savo apie, apie frakcijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Taisen, aš klausiu paskutinį savo frakcijos vardu ir turiu pasakyti, jog džiaugiuosi tuo, ką išgirdau iš jūsų šiandien. Jūs puikiai esate susipažinusi su visais klausimais, esate pasiryžus kovoti su skurdu ir padėti labiausiai pažeidžiantiems ir skurdžiausiams mūsų visuomenės nariams. Džiaugiuosi tai girdėdama. Esu įsitikinusi, kad galėsime kartu visi bendradarbiauti ir pasiekti ES 2020 strategijos tikslus, kad pasieksime tvaresnės ir teisingesnės visuomenės, kaip jūs minėjote savo įvadinėje kalboje. Džiaugiuosi tuo, jog jūs paminėjote socialinį Europos semestrą. To iki šiol nebuvo. Kogi mes siekiame savo komiteto lygmenių? Siekiame sumažinti nedarbą, skurdą, socialinę atskirtį. Ir dabar norėčiau pateikti du klausimus, nors jūs jau juos iš dalies esate atsakiusi, kokias priemonės siūlysite sustiprinti ES ekonominės ir monetarinės politikos socialinę dimenciją. Galiausiai prieiga neįgaliems asmenims prie atskirų vietų. Ar ketinate paskatinti šio klausimo spartesnį sprendimą? Dėkoju. Atsakymas. Ačiū už klausimą, kolegė. Europos semestrą padaryti labiau socialiu. E, Ta galėčiau pakartoti šimtą kartų. Iš tikrųjų, darbo čia yra daug, galite pasikliauti manim ir kitais mano kolegomis būsimais. Manau, kad visi komisijos kolegos puikiai suvokia šį tikslą. Tad sieksime, kad turėtume reikiamus rodiklius, įskaitant socialinius, jie papildys ekonominius rodiklius ir stengsime tinkamai jais pasinaudoti Na, tai nereiškia, kad bus tik susipažįstama su situacija, su tais rodikliais. Tiesiog bus stengiamas rasti būdų, kaip juos teisingiausia panaudoti rekomendacijose teikiamuose atskiroms šalims. Taip pat turėtume labiau traukti socialinius partnerius į šį labiau socialinio semestro įgyvendinimą. Taip, tą, tą tikrai reikia daryti. Nuo pat programos užimtumo klausimų sukūrimo E, būtina įtraukti į tai socialinius partnerius, taip pat nacionalinius parlamentus, kurie turi pasitikrinti, e, kas siūloma, priimti reikiamus biudžeto sprendimus, jie turi laikyti tuos sprendimus savais. Turime geriau jiems išaiškinti visus siūlymus ir tuo būdu paskatinti uh, nacionalinį dialogą. Jūs klausite, ar bus daroma kas nors pagerinti ne, judėjimo negalėtųjų asmenų prieigai prie pastatų. Na taip, žinau, kad laišką pasirašė daugybė žmonių, per, per keli tūkstančiai parašų yra surinkta. E, laiškai politinės grupės taip pat pritarė šią iniciatyvą ir aš žinau, kad reikiamus tarnybos rengia jau tokį teisės aktą, jis bus tarp prioritetinių, kuriuos aš peržiūrėsiu, kai tik atsiras teisėkūros pasiūlymas to klausimu, kai tik jis bus jau parengtas, teiksime jį Europos parlamentui. Tad taip, yra siekiama labai konkrečiai padėti žmonėms patekti ten, kuriems reikia, e, kad tie žmonės galėtų galiau, geriau įsigyti pigesnių produktų ir paslaugų, labiau inovatyvių produktų. E, mes žinome, kad kuo rinka atviresnė, tuo konkurencijos daugiau, tuo klientams geriau. Tad turime skatinti inovacijas, o tai tik pasitarnaus su judėjimo negalė turintiems asmenims. Ačiū. Uh, dėkoju. Pone Tysen, dėkoju visiems nariams ir šio komiteto ir kitų komitetų nariams, kurie rengė ir pateikė visus klausimus. Klausimai buvo tikrai labai įdomus ir išsamus. Dabar norėčiau suteikti paskirtai komisijai, komisijos nariai e, žodį paskutinį kartą. E, ji gali kalbėti 4-5 minutės ir gali pabrėžti visus tos dalykus, kurių iki šiol pasakyti jai nebuvo galimybės nors ir buvo pateikta daug sudėtingų klausimų e, ir reikėjo atsakyti juos per dvi minutės. Taigi dabar žodis poniai Tyson.